Allora, buonasera a tutti, cominciamo. Labadiena visiems, pradėsime posėdį, prašome sėstis į vietas. Darbo tvarkės projektas elektroniniu paštu buvo išplatintas 2010 m. sausio 8 d. Norėčiau priminti, jog dėl 2008 m. E, biudžeto patvirtinimo ir dėl Olafo, dėl klausimų dėl Olafo, tai šitos dalis vyks prie uždarų durų ir ten galės dalyvauti tik tai tie asmenys, kurie išvardinti koordinatoriams pateiktame sąraše. Jį pateikė sekretariatas. Ir tą sąrašą kartu su koordinatoriais mes ką tik tai patvirtiname. Darbo tvarkės e, punkte 3.1 nurodyta dabar E, naudojama kalbų kombinacija. Šis e, posėdis bus transliuojamas per palidovą. Norėčiau taip pat pasveikinti Katalonijos e, parlamento atstovus, biudžeto komisijos atstovus šio parlamento. Norėčiau pasveikinti šio parlamento atstovus esančių šiame posėdėje. kaip ir nurodyta jums pateiktoje sekretariato informacijos, ponas Sol e, ir pona Guardiola, e, kurie yra šio parlamento atstovai. Ir taip pat ponas Kolom, kuris buvo Europos parlamento vicepirmininkas praeitėje, kurį norėčiau taip pat pasveikinti Taip pat ponas e, Tijan, kuris vadovauja biudžeto komitetui. Ir taip pat norėčiau pasveikinti poną Ursulą Mojkovską. Linkime jai sėkmingo darbo. Na, o toliau pasakysiu, jog sekretoriatas primena, jog e, mes keisime salę posėdžių. Dokumentai buvo gruodžio mėnesį išplatinti šito klausimu. Jeigu e, nėra kitokių nuomonių, tuomet galime turbūt jas patvirtinti. Prašom. Smulkmena ponė pirmininkė. I ir E. Ten kalbam apie tai, ką mes aptarėme koordinatorių posėdėje, būtent, kad valdymo komitete ponė Greslė mus atstovauja protokole, e, sakoma, angliškoje protokolo versijoje sakoma, kad jie yra pranešėja, tai yra netikslu, kadangi e, čia yra socialistų pranešėjas šio klausimu. Aišku, tai greičiausiai yra tiesiog spausdinimo klaida, bet reikia būti tiksliems Va bene, se non ci sono obiezioni. Puiku. Tuomet e, galime eiti toliau, jeigu nėra kitaip manančių ir pereiti prie pirmojo darbo tarkės punkto - biudžeto patvirtinimas. Trečias. Atsiprašau, ketvirtas punktas. Priminsiu, jog met vyko darbo tarkės rengimas, buvo nuspręsta, jog vieną valandą galėsime skirti šitam klausimui ir norėčiau, kad laikytumės numatyto laiko, todėl pagalvokite apie tai, formuluodami savo klausimas ir kuomet steiksiu žodį Arald Noa, tiksliau dabar suteiksiu žodį Arald Noa, audito rūmų atstovui. Dear Mr. Chairman, Um, the... Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė vicepirmininkė Tajani, gerbiamas komisarė Patočnikai. Norėčiau tarti keletą įvadinių žodžių. Dėkoju, kad pakvietėte šiam pranešimui. Tikrai džiaugiuosi su galėdamas tarti keletą žodžių apie audito rūmų e, poziciją dėl vicepirmininko Tajanį ir komisaro Potočniko darbo. Septintame skyriuje, aštuntų metų kasmetinės ataskaitos, audito rūmai e, pateikė ataskaitą dėl tyrimo, mokslinio tyrimų, įtraukiant ir informacinę visuomenę, e, Be to, energetika bei transportas, šie, šios sritims tenka 6 procentai visų ES išlaidų, septintasis skyrius susitelkia ties mm, išlaidomis moksliniams tyrimams. Iš ties maždaug 80 procentų visų šios ryties išlaidų yra padaroma per pamatinę mokslinio tyrimų programą. Taigi e, dauguma mūsų atpaimtų tyrimų tyrimų rezultatų yra susijęs su mokslinė, pamatinė mokslinio tyrimų pro, programa, tai yra tarpiniais ir galutiniais mokėjimais dėl FP6 ir pradiniams mokėjimams FP7. Maždaug 12 procentų visų lėšų yra šioje srityje dar yra skirima TNT ir TNE projektams. Norėčiau priminti, kad mes e, čia turime reikalą su sritimi, kurie, kurie tiesiogiai kontroliuoja komisija, tai yra centralizuota sistema. Taigi, mokėjimus atlieka tik komisija be valstybių narių institucijų įsikišimo. Pagrindinis pavojus e, išlaidų teisėtumui ir nuoseklumui yra tas, kad naudos gavėjai e, pateikė pernelyg didelės e, pernelyg didelius reikalavimus dėl pagristų išlaidų komisijai kompensuoti, tačiau tai nėra, tam nėra užkirtamas kelias, komisija to neaptiko ir neištaisė. Auditas buvo grindžiama dviem svarbiausiais aspektais. Pirmiausiais buvo atlikta pat, pati, atliktas statistinis 150, 100, 150 mokėjimų patikrinimas, toliau įvertinta komisijos kontrolės sistema, ex ante patikrinimai, audito e, e, ataskaitos apie išlaidas ir ex post audito strategija. Taigi išvados būtų tokios. Aštuntųjų metų audito didžiaja dalimi e, konstatuoja šeštaisiais bei septintaisiais metais rastus bei aptiktus duomenis. Auditorumai konstatuoja, kad moksliniams tyrimams, transportui bei energetikai 8 metams skirtos lėšos uh, neišvengė klaidų, tačiau klaidų nėra daug, tik 2 ar 5 procentai, 5 procentai nuo visų mokėjimų. E, komisijos priežiūros bei kontrolės sistemos iš dalies veikia efektyviai bei užtikrina mokėjimų teisėtumą. Nespaitant šios išvados, audito rūmai pripažįsta, kad komisija dėjo didelės pastangas e, sustiprinti savo kontrolės sistemą bei supaprastinti finansavimo susitarimus. Dėl tos priežasties galima paaiškinti, kad klaidų skaičius sumažėjo per dabartinės komisijos kadenciją. Noriu dar šiek tiek pakomentuoti. E, taigi, kiekybiškai nustatomų klaidų mm, yra daugiausia e, asmeninių bei netiesioginių išlaidų srityje. Nuo septintųjų, septintaisiais metais, tiksliau sakant, e, Dažniausiai tokias klaidas buvo daromas FP6 naudos gavėjams, tarpinėse bei galutinėse mokymuose. Tačiau nepaisant to, kad tie mokėjimai buvo lydimi audito sertifikatų. FP7 mokėjimai buvo mokėjimai padaryti daromi iš anksto ir čia jokių klaidų nebuvo rasta. E, Tyriant kontrolės sistemos efektyvumą, auditorumai susitelkė ties FP6 ir mes čia žiūrėjome, kodėlgi atitinka klaidos ir kokios priežastis. Mes atlikome ex ante patikrinimus bei nustatėme, kad jie funkcionavo patenkinamai, nors ši sistema turi tam tikro pribojimų aptinkat klaidas, nėra tobula, todėl reikia patik, panaudoti kitokias patikrų rūšis. Audito sertifikatai nėra patikima kontrolės sistema. Net 43 procentuose e, buvo rasta klaidų iš tų mokėjimų, kurios, kur, kurie buvo gavę tvirtinančio auditoriaus nuomonę. Kitas aspektas, kurį reiktų pabrėžti, kad komisija dėjo didelės pastangas ir padarė didelę pažangą įgyvendinant ekspost audito strategiją, nors audito rūmų nuomonė integruotos valdymo sistemos įdėgymas tik patobulintų koordinacinį darbą tarp mm, generalinių direktorato atsakingų už mokslinius tyrimus. Jeigu leisite, aš paaiškinsiu situaciją štai taip. Komisija nukentėjo nuo savo pačios sėkmės atlik, atliekant ekspost auditus. Taigi mes čia matome, kad buvo pakankamai daug atgauta netinkamų išlaidų 8 metų pabaigoje. Be to išplėtos sankcijų sistemos, kurios buvo įdėktos FP6 pradžioje, dar nėra taikomus. Galiausiai komisija padarė didelę pažangą e, sprendžiant mokėjimų vėlavimo klausimą. Baigdamas norėčiau pateikti keletą rekomendacijų. Taigi norėčiau pirmiktinai pabrėžti, kad dabartinis pamatinės e, sistemos e, finansavimas turėtų paskatinti komisiją aktyviai kontroliuoti, ypač gerinti audito e, sertifikatų kokybę bei tobulinti ekspost audito strategiją, efektyviai ją taikyti, kad būtų galima laiku e, atgauti lėšas, jas koreguoti ar, esant reikalus, taikyti sankcijas. E, Galvant apie ateitį, auditorumai toliau ragina supaprastinti apskaičiavimo taisyklės bei naudos gavojams taikomas ataskaitos teikimo taisyklės. Taigi tai, į tai įeina tam tikros vieningos e, sumos nustatymas dėl netiesioginių sąnaudų, taip pat pagerinti personalo sąnaudų apskaičiavimo. Taigi būtų tiek. Ačiū. Dėkuoju. Dabar dirbsime taip atskirai vyks abiejų komisijos narių pasisakymai ir klausimai. Dabar trumpai suteiksiu žodį komisijos nariui Potočnikui. Jisai galbūt trumpai e, sureaguosiu tai, ką sakė kalbėtojas, o paskui e, ponui Liberarskiai pranešėjai suteiksiu žodį. Dabar žodis komisijos nariui. Ačiū. Ačiū, gerbiami kolegos, gerbiami parlamentarai dr. Novak. Šiandien aš turiu sureaguoti į pastabas, kurias pareiškė auditorumai apie 2008 metus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, džiaugiuosi tuo, kad nėra esminių nesutarimų tarp auditorumų ir komisijos, tarp manęs ir dr. Novak. Mes pritarėm tai analizai, suprantam, kokie yra tebe išliekantis sunkumai, kuriuos nuolatos atliekami auditai labai aiškiai parodo ir duota konkrečių rezultatų. E, auditorumai pabrėžia, kad vadybos ir tie buvo padaryta didelės pažangos, tačiau dar tebe lieka dalykų, kurie nėra patenkinami. Komisija yra lygiai tos pačios nuomonės. E, panašu, kad tai yra mano paskutinis klausimas, kai dar esu komisaras atsakingas už mokslo tyrimų sritį ir negaliu atsispirti pagundai pažvelgti atgal ir pasakyti keletą žodžių apie e, lėšų skirtų mokslo tyrimams tvarkymą. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad 2008 metų pranešimas turi būti nagrinėjimas būtent šiame mokslo tyrimų kontekste. 2006 e, metais 8 procentai siekia klaidų procentas. Mūsų e, priežiūros sistemos ir audito sistemos e, buvo laikomos netinkamomis, tokią nuomonę pareiškia audito rūmai ir e, jos dirbo neefektyviai išieškodamos neteisingai išmokėtas lėšas. E, mes tengiamės taisyti padėtį ir situaciją gerinti. Aš rimtai prie šio iššūkio dirbau. Nuo 2006 metų mes vadybos ir tie padarėme rimtų pakeitimų. Mes įdėgėme kontrolės sistemą, kurios tikslas būtų E, pasiekti lygį, kai klaidos siekia nedaugiau kaip 2 procentus daugiamečių, daugiamečių pagrindų skaičiuojant e, kiekvienai pagrindų programai. E, darbo buvo atlikta daug, 2006 metais auditų skaičius siekia 42 atliktus auditus, o 2008 tokių auditų buvo atlikta 1084. Mes stengiamės daug dirbti ir manome, kad tai buvo esminis dalykas. Mūsų audito pastangos buvo nukreiptos tam, kad būtų galima apimti kuo daugiau e, pagalbos e, gavėjų, lėšų gavėjų ir stengiantis įsiaiškinti, kur gali būti klaidos, stengiamės dirbti efektyviai. Mes taip pat e, taukėme, taikėme auditą taip vadinamo ekstrapoliavimo pagrindu, mes stengiamės, kad e, būtų nuolatos atliekamas auditas, siekiant išsiaiškinti, kaip buvo išmokėtos lėšos, ar, buvo, ar jų buvo išmokėta per daug, kas buvo daryta neteisėtai ir kas nebuvo audituota. Mes tengiamės išsiaiškinti, kur buvo klaidos ir tengiamės jas taisyti. Aišku, geriausia yra e, turėti aiškės, nesudėtingas taisyklės, supaprastintas taisyklės, tai padeda išvengti klaidų. E, pirmiausia, norėčiau tarti keletą žodžių, keletą žodžių apie septintąją mokslo tyrimų pagrindų programą. E, Mes sumažinome eksantę e, kontroliavimų skaičių. Mes taip pat e, sumažinome audito sertifikatų kainas. Mes taip pat numatėme tam tikras lengvatas susijusias su registravimu. Mes taip pat palaipsniškai e, numatėme tam tikras taisyklės nu, taikydami numatytas fiksuotas sumas, tais atvejais, kai tai yra e, teisinga ir reikalinga. E, nors ne visada buvo lengva šias priemonės dėkti ir agentūro, agentūrose nebuvo lengva surinkti reikiamą personalą, padėtis gerėja. E, geresnė vadyba padėjo pasiekti ir konkrečių gerų rezultatų parlamento dokumente, kai buvo skelbiamas biudžeto vykdytų patvirtinimas už 2007 metus, e, mes gavome teigiamą įvertinimą. Ši tendencija tęsiasi ir 2008 metais, ir 2009, tačiau vis tik nepasiekime dar savo tikslo, klaidų skaičių sumažinti iki 2 procentų. Lygiai taip pat svarbus yra tas pareiškimas, kad mūsų kontrolės sistema yra sveika, gera, kad stengiamasi įvertinti riziką, kuri būtų susijusi su per dideliu lėšų išmokėjimu, lygiai kaip minėjo ir daktaras Nokas. Visa tai turi būti mūsų bendras rūpestis. Mes turime žengti tolyn, kad būtų įgyvendinta mūsų pasirinkta strategija iki 2010 metų. Tam reikės dar padaryti daug darbo. Ypač svarbus yra dvi sritis. Pirmia, ir tai buvo paminėta uh, teismo pranešime. Pirmiausia, lėšų išieškojimas, antras supaprasinimas. Pirmiausia, lėšų išieškojimas. Ir čia norėčiau paminėti du dalykus. E, įprastinį lėšų išieškojimą ir taip vadinamą lėšų išieškojimą ekstrapoliavimų būdu. E, mes pritarėme e, audito rūmams, ir sakome, kad nebuvo išieškota daug lėšų, buvo išieškota nedaug iki 2008 pabaigos. Džiaugiuosi, kad 2009-aisiais tendencija pasikeitė. Metų pabaigoj komisija išieškojo 62 procentus numatytų sumų, palygintus tai su 30 procentų išieškojimai 2008 metais, matome, kad pažangos yra. Stengiamasi taisyti sisteminės klaidas. Ekstrapoliavimo būdu 2007 metais parlamentas savo pranešime mūsų prašė susilaikyti nuo finansinių pareiškimų perskaičiavimo. E, šeštajai mokslo tyrimų pagrindų programai. Na, e, aš tuomet sakiau tuometiniam komiteto pirmininkui, kad ekstrapoliavimo būdu mes nieko neperskaičiuojame iš naujo, mes tiesiog ištaisome rastas klaidas, tas klaidas, kurios yra sisteminės. Jeigu mes tų klaidų netaisytume, vadinusi, e, klaidų skaičius, netitikimų skaičius būtų dar didesnis. E, parlamentas taip pat ragino paprastinti lėšų išieškojimo procedūrą. Tai buvo paminėta 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliucijoje dėl e, bendro biudžeto projekto. Ir čia norėčiau pasakyti, tapome savo sėkmės aukomis. Mes e, tikrai padidinome išieškuotų lėšų kiekį, pastebėjome, kad daug ką reikia taisyti ir kad, e, na, tos taisymus atliekant padidėjo išieškuotų lėšų kiekis. Administravimo našta tikrai tapo didelė komisijai. Ir ypač, jeigu atliekami lėšų išieškojimo tų ekstrapoliavimo pagrindų, krūvis tampa komisijai tikrai didžiulis. Mums reikia siekti balanso. Mes turime išvengti per nelik didelės administracijos naštos, bet kita vertus reikia daryti viską, kad tų klaidų beliek, išliekačių skaičių sumažėtų. E, komisija neseniai priėmė e, pareiškimą e, komunikatą dėl lėšų išieškojimo supaprastinimo. Tas dokumentas buvo priimtas gruodžio 15 dieną. Aš manau, kad tuo balanso bus pasiekta. Aš manau, kad tai sudaro galimybės E, sumažinti klaidų skaičių, išieškoti tebe išliekančias skolas ir tokie dalykai kaip socialiniai mokesčiai ar kiti mokesčiai su, par, su, su personalu taip pat pasiekia tam tikrą balansą. Antras supaprastinimas, tai būtų supaprastinimo priemonės, kurios buvo priimtos, dar neišsprendė tų problemų, kurios e, tebelieka susijusios su mokėjimais. E, artimiausiais metais imsimės dviejų svarbių iniciatyvų šiems iššūkiams atremti. Pirmiausia, paskelbsime komunikatą tarybai ir Europos parlamentui dėl e, e mokslo tyrimų finansavimo supaprastinimo. Visa tai taip pat yra paremta plačioj, plačiomis konsultacijomis su interesų turėtojais. Šis komunikatas turi pradėti tam tikrą tarp institucinę diskusiją ir tai padės numatyti naujas koncepcijas, naujas savokas susijusias su mokslo tyrimų finansavimu ir bus galima numatyti gal kažkokias fiksuotas, numatytas sumas, kaip ir siūlo auditorumai. E, džiaugiuosi, matydamas daktarą Noką čia. E, gerai, kad tų fiksuotų sumų ir numatytų e, mokėjimų lygių nustatymas padės sumažinti iš klaidų skaičių ir bus galima geriau paskaičiuoti savo kaštus. Aišku, tos dvi e, e, priemonės, jeigu pasiteisintų, būtų didelis žingsnis į priekį, reikėtų susitarti tik dėl metodikos tarp auditorumų ir mūsų pačių auditorių egzistuoja tam tikras susitarimas. E, praktiškai taip reikėtų, kad tas susitarimas būtų plėtojimas. Taip pat reikėtų susitarti ir dėl toleruotino klaidų skaičiaus susijusių su praktiniu darbu. Pastaraisiais metais mes dėjome pastangas, kad taisyklės ir procedūros supaprastėtų, kad galėtume teikti tam tikras gairias. Tačiau per penkis metus dirbdama su mokslo tyrimo programomis aš mačiau, kad tie visi pagerinimai, nors ir būna pagristi gera valia, E, paprastai tebelieka ir dar ką gerinti. Reikia turėti bendrą esminį požiūrį. E, numatytos fiksuotos sumos ir, ir tai, kas buvo pasiūlyta, yra reikalingi dalykai siekiant sumažinti išlaidas viena vertus. Ir kita vertus svarbu, kad mokslo tyrimai būtų finansuojami uh, remiantis sveikomis, tai vadinamus taisyklėmis. Tikiuosi, kad mokslininkai teigiamai įvertin šias iniciatyvas, jas jiems bus patrauklios. Svarbu, kad ES lygių egzistuotų tam tikros taisyklės, prie kurių galėtų prisijungti Europos mokslininkai. Mes žinome, kad sveika vadyba, gera vadyba yra esminis dalykas ir mokslininkai turi žinoti, kad tai yra jų labui pirmiausia. Tikiuosi, kad to požiūriu laikysis ir šis komitetas, ir uh, auditorumai ir komisija. Tikiuosi, kad geras bendradarbiavimas tęsis. Aišku, toleruotinų klaidų lygių savoka nėra kažkas tokio, kad e, ko siekia komisija siekdama pridengti savo darbo trūkumus. Ne, tiesiog žinote, kad kartais tai yra neišvengiama. Tikimės, kad sulauksime konkrečių pasiūlymų kad būtų galima užtikrinti mokslo tyrimų finansavimą jau nuo pavasario. Mes manom, matome, kad politiniai imperatyvai yra aišku, svarbu turėti e, reikiamą politiką, mes žinome, kad egzistuoja tam tikros rizikos, tačiau svarbiausia, kad vartotojai turėtų iš to naudos. Aš tikiuosi, kad mes galėsime tikėtis jūsų pagalbos, užtikrinant pusiausvyrą tarp supaprastinimo ir e, sveiko finansavimo. Gerbiami komiteto nariai, gerbiami auditorumų nariai, supaprastinimas, atskaitomybė, e, teisėtumas, legalumas, geros paslaugos e, ir galiausiai inte, mokslininkų interesai, visą tai tebėra surašyta į mano darbo tvarkę. Turiu pripažinti, kad aš nepasiekiau gal tiek daug, kai būčiau norėjęs, tačiau tikiuosi, kad mes visi kartu kūrėme gerą komisiją ir kad komisija stengiasi kurti tuos e, reikiamus žingsnius žengti, tuos žingsnius e, šviesesniai ateičiai parengti. Mes siūlome e, ir dabar rengiame ir siūlysime įdėkti e, dokumentą susijusiu su toleruotinų klaidų lygiu. Kaip žinome, visa visos tos progos yra mums reikalingos, mums naudingos, svarbu jų nepraleisti. Net Jeigu ateityje būsiu atsakingas už kitą sritį, jūs galite tikėtis mano paramos jūsų bendroms pastangoms siekiant šių tikslų. Noriu jūs užtikrinti, kad aš visada tuos interesus aiškiai ir garsiai ginsiu. Galiausiai dėkoju Jums už atvirumą, už konstruktyvų požiūrį ir konstruktyvę kritiką e, siekiant šių tikslų kiekvienam atliekant savo vaidmenį. Mes dirbome laikydamiesi partnerystės principų partnerystės principų geresniems mokslinų tyrimams užtikrinti ir geresniai Europai kurti. Dėkoju. Dėkojame. Dabar žodis ponui Liberatskijui. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepaprastai malonu buvo klausytis pono Novak kalbos ir pono Potošniuko atsakymų. Tenka pritarti e, pritarti jūsų nuomonė, kad gaila, jog naujoje komisijoje jūsų pareigos pasikeis ir jūs kaip komisaras tikrai daug pasiekėte ir pakeitėte galiuojančias taisyklės. Tačiau tai gal šiandien tegu lieka mm, mūsų diskusijos nuo šalia. Taigi norėčiau užduoti Jums tokį klausimą. Mes kalbam apie leisiną klaidų lygį. Taigi klaidos yra to, ko reikia vengti. Klaidų rizika ir rizikos šiandienos pasaulyje tikrai išvengti neįmanoma. Ar nereiktų kalbėti vietoj e, leistiną klaidų riziką apie pateisinimą klaidų riziką? Man atrodo, tai būtų o, tinkamesnis terminas Toks būtų mano pirmasis klausimas, o vėliau aš turėsiu papildomą, jeigu ponas pirmininkas neprieštaraus. Good. Sorry, yeah, thank you. Pone vicepirmininkė, iš ties e, apie tai, ką jūs kalbate savo apibrėžime, mes to ir siekiame, iš ties tai yra mūsų pasisakymų, mūsų minčių esmė. Norėčiau už tai ką paaiškinti, kalbant apie leistiną klaidų riziką. Jeigu mokslinio tyrimų pagrindų programoms bus taikoma viena sistema, dabartinė, šeštai, septintai jau taikoma, e, ji yra dėja labai sudėtinga, susijusi su realiomis išlaidomis. Taigi sudėtinga. Jeigu mes norime mažinti klaidas, tai reiškia, kad jeigu mes norime sumažinti klaidas nuo 8 iki 7 procentų, naudos bus daug, mažiau negu, daug, daug, ne, daug daugiau, negu mes sumažinsime klaidas nuo 3 iki 2 procentų. Taigi mes atsidurėme tokiame lygmenyje, e, kuriame reikia rimtai žvelgti į klaidas, jeigu jos yra išplitusios ir didelės. Dvi priežastis būtų uh, turėti tą toleruotiną ar leistiną klaidų riziką. Taisyklių sudėtingumas ir klaidų neišvengiamumas. E, FP6 pasiūlyme, programos, kurią mes dabar įgyvendiname, nebuvo tinkamai klaidų lygis apskaičiuotas nustatėme, kad nesisteminių klaidų lygis yra daug didesnis nei manėme iš pradžių. Na, toks lygis, tiek klaidų yra 1,84 procentų, taigi e, nesisteminių klaidų yra pakankamai daug. Jeigu mes ar jūs te, toliau judėsime su paprastinimo kryptimi. Jeigu mes turėsime kažkokias fiksuotas sumas, vienkartinės išmokas, jeigu mes atskirsime nukreipimo apibrėžimą nuo klaidos, nes deviation, ta žodis leidimas nukrypti, tai yra visiškai kita nei klaida. Jeigu mes tą padarytumėme, mums nereiktų kalbėti apie toleruotiną klaidų riziką. Tačiau dabartinėme kontekste, dabartinėme dokumente to išvengti neįmanoma. Todėl turėtumėme išnagrinėti viską, kas yra rengiama, kas yra daroma. Todėl ateityje turėtumėme uh, koncentruotis iš vienos pusės į vienkartinių išmokų vidurkį iš vienos pusės ir iš kitos pusės kalbėti apie e, leistiną e, klaidų riziką. Ačiū. 43 e, procentai, apie kurios kalbėjo ponas Novakas, iš jūsų, jūsų nuomonė, ponė pirminė, kągi tai reiškia? Ką reiškia tie 43 procentai? Ar jūs pritarėte tokiam vertinimui? Bei kaip galėtumėte pakomentuoti, kodėlgi būtent toks klaidų lygis buvo nustatytas, o tokioje bendroje situacijos gerėjime e, atmosferoje jūs turite turėti apie tai savo nuomonę, kodėlgi ir iš kur atsirado tie 43 procentai. Nieko negaliu pridurti, turiu sutikti su šituo faktu, galiu tik pabandyti paaiškinti, kodėl tai nutiko ir kaip mes tenkiamės užkirsti kelią tokios situacijos pasikartojimui ateityje. Dvi priežastis, kodėl taip nutiko, jos yra esminės ir tokia realybė. Pirmiausia, taisyklės yra labai sudėtingos. Antra, auditoriai geriau išmano uh, nacionalinės taisyklės, o ne europinės taisyklės, kaip Europos universiteto asociacijos e, naujausias tyrimas parodė, kad e, apskaitos audito sistemos valstybėse narsėje labai skiriasi. FP6 e, taikomas sprendimas, ten galimybės buvo daug daugiau ribotos, mes auditoriams bei naudos gavėjams e, parengėme tam tikras gairės dėl to, kaip reikia e, e, vertinti sertifikatus, kurias išduoda išorės auditoriams. O FP7 atveju daug giliau siekantis pakeitimai padaryti. Pirmiausia, mes pradėjome veikti pagal iš anksto susitartą procedūrą, būtent, kad auditoriai vadovaujasi tam tikrosomis procedūromis, o sprendimą prieima komisija. Toliau mes sąnaudo apskaičiavimo metodiką naudos gavėjams parengėme e, kartu su daugia šalių dalyvavimu. Bei trečias dalykas, kurį mes atlikome siekdami supaprastinti situaciją, norime kad, pasiekti, kad audito sertifikatai būtų tik E, reikalavimai, jeigu tais atvejais, kai projekto vertė viršė 375 tūkstančius eurų. Būtent taip mes stengiamės kovoti su šiais nemaloniais faktais. Ir jie, pripažinsiu atvirai, jie labai nemalonus yra, kadangi jie iš principo kvestionuoja ex ante kontrolės dalį nes audito sertifikatai būtent yra ex ante e, kontrolės dalis, todėl didėja spaudimas ex ponte e, tikrinimo daliai. Pone e, komisarė, jūsų atsakomybės rytis yra Europos mokslinio tyrimų sritis, o ne auditas. Taigi, prisiminkime, kokiagi yra jūsų pagrindinė funkcija. Taigi, jūs nuomonė, mes kaip Europos sąjunga priartėjome prie JAV mokslinio tyrimų uh, srityje, ar šis sektorius padeda Europos mokslininkams, kadangi kartais verta rizikuoti, jeigu mes pasieksime daugiau mokslę. Ką mes pasiekėme su savo pinigais ponė komisarė, jeigu jūs būtumėte malus ir apžvelgtumėte e, praėjusi jūsų kadencijos laikotarpį. Sunku pasakyti, ar mes prieartėjome prie Amerikos ir kodėl taip atsitiko ar ne. Tik pasakysiu, kad įdėgėme e, tokius instrumentus, kurie sukėlė susidomėjimą ir jav, tai būtent euro Europos mokslinio tyrimų taryba. Kai ši taryba buvo sukurta Europoje, tai amerikiečiai daug labiau pradėjo domėtis Europoje vykstančiais moksliniais tyrimais, jie pradėjo mus traktuoti daug rimčiau nei iki šiol. Ta nuomonė man išsakė daug Europos mokslininkų bei jų kolegų Amerikoje. Tikrai pritarčiau jums, mūsų vaidmuo turėtų susitelkti ties siekiu užtikrinti geriausiams mokslinių tyrimus ge, maž, e, ir pasiekti tą mažiausiamis sandomis. Mes turime apjungti mokslą iš vienos pusės ir verslą iš kitos. Kadangi jūs klausėte, e, tai tinkami žingsniai ateičiai būtų supaprastinimo linkme. Jeigu turėčiau antrą galimybę, tikrai žinočiau, ką man reikia padaryti ir tą žinojimą įgyvendinančių. Kadangi alternatyvos nėra, mums būtina tą padaryti. Tikrai atėjo laikas padaryti tą, apie ką aš kalbėjau savo įžanginėje kalboje. Tai, kad mes žinome, kokia yra situacija. Tai, kad pasaulis iš esmės pasikeitė. Tai, kad turėtumėme kalbėti ne tik apie JAV, bet bei Kiniją, Japoniją, Indiją bei kitas šalis. Taigi, atsižvelgiant į visą tai, jeigu mes apjungsime savo jėgas, jeigu pasinaudosime Europinės energijos teikiamomis galimybėmis, tikrai daug pasieksime. Mano vaidmuo e, per praėjusius penkerius metus e, buvo pasiekti, kad mes nebebūtume tik finansuojanti agentūra, o taptumėme e, priemonę, kuri gali suteikti labai svarbu ir svarų postumį Europos moksliniams tyrimams. Paskutinis klausimas. Tikrai pritariu jūsų nuomonė dėl Indijos, Kinijos, Japonijos. Iš ties Indijoje daug daugiau yra studentų negu visoje Europos Sąjungoje. Gal tai netikėta žinia mums, bet tokia realybė. Jūs daug kalbėjote apie supaprastinimą fiksuotos, e, fiksuotis, fiksuotos išmokos, vienkartinės išmokos, jeigu tokia sistema būtų įvesta, ar ji nereikalautų esminio dabartinės sistemos pokyčio. Ar būtų galima tokius patobulinimus įvesti dabartinę sistemą, ar reiktų ją apversti nuo e, kojų ant galvos? Tikrai nebūtina, sako komisaras, nes mes kalbame apie skaidrų valdymą vienkartinės išmokos, fiksuotos sumos tikrai nėra pagrindinė problema. Aišku, neretai sunku tokias išmokas teikti. Žinome, kokie yra skirtumai tarp valstybių narių, jie pakankamai dideli, todėl turime būti pakankamai tikslus. Reiks patobulinti metodologiją dėl fiksuotų bei vienkartinių išmokų. Kaip jau sakiau, ir kaip vėl pabandysiu apibūdinti tą pagrindinį sunkumą. Jeigu mes nustatysime kažkokį vidurkį, o po to atliksime auditą ir nustatysime, kad nukri... egzistuoja tam tikri nukreipimai nuo vidurkio, nustatysime, kokie yra vidutiniai nukreipimai, kokie yra nukreipimai atskirose disciplinuose, atskiruose vartotojų sektoriuose, tai pamatytumėme, kad tokie nukreipimai nėra labai dideli. Tačiau atskirais atvejais, kai tokie nukreipimai nuo vidurkį, ir, nuo vidurkį yra milžiniški, sakime, 20-30 procentų, tai tikrai vargiai būtų klaida. Todėl mes turėtumėme panagrinėti tokius atvejus atskirai. Todėl turėtumėme aiškiau apibriežti, ką reiškia nukrypimas nuo vidurkio bei klaida. Taigi, kokius nukrypimus mums reikia spręsti keičiant metodologiją. Kitas klausimas, kokius nukrypimus reikia laikyti klaidomis ir bandyti išnaikinti griežtomis priemonėmis. Čia yra problema. Manyčiau, kad tą problemą būtina spręsti naujame finansinėme reglamente. O komisija savo pasiūlymą tikrai pateiks, manau, aktyviai jį aptarsime visur, taip pat šiame komitete, tačiau aišku, kad koncepciniai pokyčiai turi būti. Grazie, grazie anche al relatore, onorevole Greco. Dėkuoju. Vietoj. Andresler. Man susidarė įspūdis, kad prasidėjo filosofinė diskusija. Manau, kad komisija yra ne problemos, o sprendimo dalis. Manau, kad pirmą kartą mokslo tyrimų srityje mes keliame klausimą, kas gali įvykti, kai egzistuoja taisyklės ir kai jos taikomos. Iki šiol biudžeto teisės rytyje ES taisyklių buvo daug, bet jos dėja nebuvo taikomos. Na, pagaliau taisyklės pradėtos taikyti ir manau, kad tuo turėtume tik džiaugtis. Na, o dabar reikia pasižiūrėti, ar taisyklės atitinka tai, ko mes laukiame iš jų. Na, suprantama, aš lauksiu jūsų komunikato susijusio su, su paprastinimu. Manau, kad mokslo tyrimai yra atsidūrę nepavydėtinoje padėtyje, beviltiškoje padėtyje ir komisija turi teikti siūlymus, kaip iš tos padėties išeiti. Mes jau E, išsakėme savo nuomonę, kokios buvo šeštosios mokslo tarybų pagrindų programos problemos. Matau, kad nėra tiek daug Europos parlamento sprendimų, kur yra konstatuojamas, na, toks, sakyčiau, atsidavimas. Jeigu matome, kad nebeveikia tie dalykai, kurie buvo antyti taip, kaip jie turėtų veikti, mes turime duoti neigiamą įvertinimą ir turime pakeisti savo požiūrį. Žinome, kokios būtų to pasiekmes. Aišku, turime atsižvelgti į tai ir tą ir padarėme, atsižvelgėme. Dar vienas dalykas, kur norėčiau paprašyti, ogi būtent paaiškinti mums, kaip jūs ketinate atsakyti į bendrą prašymą, kurį jums pateikėme. Podinas Liberatskis klausė, koks buvo rezultatas, ko pavyko pasiekti tų lėšų dėka, koks buvo mokslo tyrimų, e, tyrimų rezultatas, kur tuos rezultatus galima konkrečiai pamatyti ir apčiuopti, nes mes nuolatos kalbame apie finansavimą, bet čia tas pats, kaip mes stum butelį į jūrą, įmeti tą butelį ir paskui tas butelis taip ir nesugrįžta atgal, jo nebepamatai. Ar mokslo tyrimų bendruomenė galbūt turi mums pateikti šį atsakymą, kad pasakytų, ar jie pajuto tą pagalbą, ar jie patenkinti ją. Jūs kalbėjote apie reformą, trijų metų reformą. Aš esu biudžeto komiteto pranešėja, tad man kyla klausimas, ar dabartinė padėtis nėra blogesnė negu prieš tai. Nes su Lisabonos sutartimi gimė teisė į bendrą e, teisės aktų leidybos procedūrą, turime teisėkuros iniciatyvą, tačiau matome, kad komisija, matome, kad parlamentas ne, ne visur gali veikti taip, kaip turėtų. Aš manau, kad finansų reglamentas buvo pakeistas lygiai taip pat, kad mes turėtume galimybę tarti savo žodį, bet dabar dalyvavimo taisyklė, taip vadinama, mums kelia problemų. Yra e, numatyta visa eilė taisyklių, tačiau neaišku, ką daryti, ką galėtumėt mums pasakyti, ką daryti, kad iš tos padėties išeitume. E, Ar reikėtų atsisakyti dalyvavimo taisyklės, nes čia atsiranda tam tikras konkurencijos momentas ir tai nėra gerai. Manau, kad tai, kas vyksta mokslo tyrimų srityje, mus visus turėtų priversti pamastyti. Galbūt jūs galėtumėt pamastyti garsiai ir mums pasakyti. Prašom, sako pirmininkas. Na, kaip jūs sakėt, mums Tai teikia peno pamastymams, pritariu Jums. Penkis klausimus pasižymėjau iš tos padėties, kurią Jūs čia bandėte apibūdinti. Na, suprantu, kad šitas komitetas niekad nebuvo problemos dalis, jis paprastai e, stengiasi rasti sprendimus. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad džiaugiausi bendradarbiavimu su jumis. E, Maničiau, kad supaprastinimas būtų labai svarbus dalykas ir norėčiau šį beitą paaiškinti. Jeigu jūs norėtumėte, jeigu jūs būtumėt norėję laisvai diskutuoti prieš 3-4 metus, e, tai manytočiau, kad būtume šnekėję lyg kitokią kalbą ir su, su audito rūmais visai nebūtume radę bendros kalbos. Susitikę būtume taip, lyg žmonės iš visai kitokių pasaulių, visai kitokių sričių. Bet dabar mes pakeitėme metodiką ir dabar matome, kad susikalbam, kalbam tą pačią kalbą apie tos pačius dalykus ir sutarėm. Kai dėl supaprastinimo. Mano, klausim, mano atsakymas jūsų klausimą būtų štai koks. Netrukus tą komunikatą gausite, po mėnesių dviejų jūs jį turėsite ant stalo ir vis, viskas, kas, bus, kas buvo nuveikta, bus jums prieš akis galėsite įvertinti pamatysite labai aiškiai, ką komisija siūlo ir ko nori. Kai dėl išlėšų išieškojimų jūs teisingai sakote, teisingiausia būtų surinkti 100 procentų neteisingai išmokėtų lėšų. Tačiau teko atlikti kai kurios pat, pataisimus. Mes 2008 metais atgavome 30 procentų lėšų, 62 procentus 2009. Taigi Viskas vyksta tą kryptim, kokia ir turėtų vykti. Galėsime dar pagerinti rezultatus ateitie. Aš manau, kad bet kokia kritika susijusi su išieškojimais, su tam tikrais laikotarpiais, visa tai yra kritika komisijai. Tai yra tie dalykai, kurie yra mūsų kompetencijos rytis ir su kuriais mes turėtume tvarkytis. Tiesiog mes suprantam, kad kritikos yra ir teisingos, mes patys ją suprantam, jai pritarėm ir padėti gerinsim. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad daug kas pasikeitė į gerą pusę prieš dviejus, trijus metus, tai būtų, buvo, situacija buvo tikrai katastrofiška, buvo tikrai labai sudėtinga, o dabar mes žengėm tą kryptim, kurią norėtume žengti. Tačiau agentūros turi dar labiau stipriai pagerinti savo darbą. Rezultatai ir vertinimai. Mes turime ištisą sistemą, vertin, vertinimų sistemos rytyje. Mes turime visą eilę tarpinių įvertinimų, metinių įvertinimų ir taip toliau ir panašiai. Visa tai vyksta. Tačiau aš manau, kad svarbu prisiminti štai ką, kai mes kalbame apie mokslo tyrimus. Mes turime vertinti ir ekspost vadinamosius rezultatus. Ir tai yra skaičiai, kurie yra prieinami visiems. Mes atliekame dėja tik ex ante atranką. Iš tų pateiktų siūlymų mums ar nepriklausomis vertintojams vienas iš penkių tik būna atrenkamas tų siūlymų. Visų kitų atsisakoma. Aš tikiuosi iš tikrųjų, kad tas įvertinimas yra teisingas, kad tie, kurie vertina, yra profesionalai ir supranta, ką daro. Ir norėčiau pasakyti, kad galbūt šis rytis nusipelno gal šiek tiek kritikos, tačiau devini procentai e, lėšų yra sutaupoma dėl tų vertinimų. Ir, vert, ir tas vertinimus yra atliekamas valstybių narių lygmenyje arba aukštesnėme lygmenyje. Taigi atrankos procesas yra teisingas ir reikalingas. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad tai yra vienas iš tų langų, pro kurį galima žvelgti į situacijos gerinimą. Prieš kurį laiką situacija buvo kitokia, rezultatai nebūtų buvo tokie geri. Aš asmeniškai susitikinęs, kad po dešimties metų mes sulauksime Nobelio premijos laureatų. Tačiau Kol kas situacija yra tokia, kokia yra. Galbūt ir atsiras kažkoks procentas ir tų ne visai gerų projektų, kurie baigsis su nuliniu rezultatu. Tačiau bus ir pažangos. Dar galiausiai jūs klausėte apie finansinį reguliavimą. Pritariu jums. Manau, kad finansinė apžvalga yra svarbus dalykas ir svarbu atsižvelgti į tas mums pateikimas rekomendacijas. Kitaip neįsivaizduoju situacijos. Aš, bu, jeigu būsiu komisijos narys ir toliau, aš tikrai pasisakysiu už tai, už tos vertinimus. Ateitie mums teks kontroliuoti maždaug per metus apie 2 milijardų eurų paskirtimą. Visą tai yra tikrai labai svarbu priimti domeną. Ačiū, atsiprašau, kad grįžtų prie to, ką jau minėjau, būtent galiojančių teisų aktų netaikymas. Mums kaip parlamentui sunku susitaikyti e, su tuo, mes juk esame teisėkuros institucija, mes manome, kad taip turėtų būti, todėl tokie dokumentai ir yra. Todėl norėčiau pagalvoti pirmiausia apie mūsų ūkininkus. Tikrai žemės ūkio srityje mums nešautų galva nieko panašaus padaryti. Mes siektume, kad e, procent, būtų daug daugiau kontroliuojama, nes dabar yra 5 procentai e, naudos gavėjų kontroliuojama. Taigi, atsižvelgiant į tai, kaip nes ne vien nelygiai yra kontroliuojami naudos gavėjai, man kaip tautos išrinktai kyla problemų. Taigi, ką aš per ateinantį šeštadienį turėsiu per sustikimą pasakyti tiems ūkininkams, tikiuosi, kad jie to nežino, bet ką aš turėsiu pasakyti kaip manęs paklaus, kodėl kontrolės srityje, lėšų susigražinimo srityje mus traktuoja visiškai kitaip nei mokslininkus. Aš nesu gerai susipažinęs su ūkininkams taikomomis sistemomis. Tikiuosi, kad jūs taip ir todėl tikiu tuo, ką sakot. Ką mes bandome daryti? Pirmiausia, mes stengiamės, kad atrankos procesas būtų aiškus ir skaidrus. Ir galiausiai, jeigu mes, mes neturim kol kas garantijų, tai reikia pasakyti, kad tai atsitinka dėl eks ante kontrolės tam tikros paklaidos, tačiau stengiamės, kad tų klaidų būtų mažiau. Jūs galbūt norite paklausti, kiek tai siekia, kiek tai įtakoja ekspost tikrinimų rezultatus. Na, kol kas sistema yra tokia, kontrolė eksantė ir ekspost. Mes turime galiausiai kreiptis į direktoratą, kuris turi atlikti paskaičiavimus susijusius su fiksuotų sumų skirimu, su e, visa eilė kitų kriterijų. Visi šie dalykai iš tie klausimai turėtų būti skirti jiems. Mes tikrai padidinome auditų skaičių. Tačiau manyčiau, kad norint atlikti tinkamą įvertinimą, reikia e, pirmiausia atsižvelgti tai, kokiu rezultatu tai turės mokslo tyrimams ateitie, nes galima tik auditų kiek norim, rezultatų gali nebūti. Komisar, ich... Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Mane domina Audito sertifikatai, apie kuriuos visi skaitėme. Mano klausimas toks, jūsų nuomonė dėl audito sertifikatų galutinio įvertinimo. Ar sistema protinga, o jei ne, kokiu būtų alternatyvų? Bei Dėl viršutinės ribos noriu paprašyti patikslinti 375 tūkstančiai viršutinė riba moksliniams e, projektams, kuria viršuvis reiktų e, audito sertifikatų. Iš kur atsirado šita suma? Man atrodo, ji yra ištraukta iš niekur. Ar yra argumentų, kodėlgi pasirinktas būtent šis skaičius. Galiausiai, ar didelė dalis pro projektų yra mažesni nei nurodyta viršutinė riba, bei kaip šių projektų, šių projektų gyvendimas bus kontroliuojamas. Yeah, in the first, uh, what I, what I should mention. Pirmiausia, turėčiau paminėti iš tai, ką audito sertifikatų sistema leido pasiekti rezultatų ir padarome mažiau klaidų, negu būdavo prieš tai. Tačiau faktas yra tas, kad jeigu kalbėsime apie šeštąją mokslo tyrimų pagrindų programą, nebuvo numatyta jokios ribos. Ir Paskui sulaukime signalų apie tai, kad sistema yra pernelyg komplikuota, kad kaštai yra per dideli. 375 tūkstančiai šita riba buvo numatyta. Kodėl būtent tokia suma? 375 tūkstančiai. Buvo remiamasi tam tikrų simuliavimo modelių, pen, pritaikius 5 procentų nukrypimą. Aš nežinojau, kokia tiksliai yra ta sistema prieš tai. Tai tiesiog galėčiau paklausti ekspertų, kurie atliko skaičiavimus, kad jie jums pateiktų detalesnę informaciją. Tie 5 procentai, na, sakyčiau, yra šiek tiek savavališkai numatyta riba, bet tiesiog jinai tokia yra. Grazie. Ha chiesto la parola. Dėkuoju. Prašom, žodis jums. Pone Patočnikai, jūs pamiršote atsakyti į klausimą, e, kokia dalis, e, pros, kokia dalis visų projektų nesiekė minimus 375 tūkstančių eurų ribos. Or... Atsakysim raštu. Aš nežinau, tiesą sakant, tai, tai tad jums atsakysim raštu artimiausių metų. Onorevole Stais, prego. Dank u voorzitter. Ik, uh, ik wil voor eerst uh, de commissaris bedanken. Uh... Eh, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Per pastarosius penkeris metus, kuomet iškylo problemų, kurias konstatavo audito rūmai, jūs visuomet aktyviai elgėtės, jūs kalbėjote su Europos parlamentarais ir man atrodo, kad tai buvo geras pavyzdys, kuriuo turėtų sekti ir kiti komisijos nariai. Turiu klausimą šiandien jums. Komet e, prašoma, jog būtų gražinami, blogai panaudoti pinigai mokslinių tyrimų srityje, mes e, konstatuojam, kad 40 procentų tų sumų nebegrįžta atgal. Norėčiau paklausti jūsų, kokios organizacijos, kokios struktūros atsisako sumokėti atgal tos neteisėtai gautus pinigus. Vis dėlto tai yra pakankamai didelės sumas ir daug tų organizacijų e, taip daro. Ir ar visą laiką tai vyksta tame pačiame sektoriuje ir tos pačios organizacijos, įstaigos, ar tai yra universitetai, ar kokia mokslinė tyrimo institutai, ar galėtumėt tikslesnės informacijos šito klausimu pateikti? Ja, system... Sistema yra pakankamai sudėtinga. Manyčiau, kad mums reikėtų diferencijuoti, kas yra išieškojimas ir paskui jau sankcijos. Lėšų išieškojimas yra štai kas. Kai mes audito būdu atrandame, kad buvo padaryta klaida, mes tiesiog atliekame taisymus. Mes arba paprašome gražinti lėšas, arba, arba iš būsimų mokėjimų išskaičiuojame tas sumas. Štai kokia yra taikoma sistema. Taigi mes pamažu tą sistemą dėgiame dabar 2008-aisiais. 30 procentų pavyko surinkti, ką identifikavome kaip permokėtas lėšas, dabar 62 procentus, 2008-aisiais, kaip jau sakiau. Tačiau yra akivaizdu tai, kad pirmiausia reikia atrasti, kad buvo padaryta klaida, o paskui jau ją išieškoti. Ir čia problemos, sakyčiau, nėra. Manyčiau, kad, na, pagerinti padėtį dar galėtume, tačiau tos žirklės užsidaro jau pamažu. Kitas dalykas yra išieškojimai pagristi vadinamųjų ekstrapoliavimo pagrindų. Jeigu mes randam sisteminę klaidą, mes įmamės priemonių, tačiau čia yra sudėtingas dalykas. Mes sulaukėme daug skundų buvo sakoma, kad mes turime kažką daryti, kai būna sakoma, kad turime kažką daryti, tai tuomet mes turime reaguoti. Būtent dėl to mes rėmėme tą komunikatą, kurį jums čia minėjau. Mes e, bandome problemą spręsti reikiamų būdų. Mintis yra, ir, yra ne ta, kad mes e, neišieškosim gal kažkiek tų lėšų, bet išieškoti yra bandoma primtinais būdais, ištaisant klaidas. Ir mes tengiamės išsiaiškinti, ar išlaidų deklaracijos buvo parengtos sąžiningai. Ir siekiam išsiaiškinti, kaip lėšos viduje buvo panaudotos. Ateitie mes manome, kad taisyklės turėtų būti tokios, kad e, būtų galima išieškoti 100 procentų permokėtų lėšų. E, kol kas dėja laikomės pereinamojo laikotarpio požiūrio. Mes e, sistemoje tiesiog dėgiame daugiau tvarkos. Žinoma, jeigu mes laikysimės dabartinių kaštų modelių ateičiai, tai pamažu turėtume pereiti prie naujos sistemos. Problema yra štai kokia - sankcijos. Mes turime išieškoti pinigus sankcijų būdu pagal septintąją mokslo tyrimų pagrindų programą. Anksčiau nebuvom priversti taikyti sankcijų. Ir čia sankcijų turime du tipus. Pirmiausia, e, siekiama panaikinti žalą ir antra, finansinės baudos skiriamos naudos gavėjams. Mes galiu informuoti, kad 2009 metais pradėjome išieškoti lėšas ir ėmėmės taikinti sankcijas. 30 kontraktų maždaug buvo pritaikytos tos naujos priemonės. Mes nepradėjome dėl taikyti baudų. Tam mums reikalingas komisijos sprendimas, o generalinis direktorius dabar rengia šias priemonės 2010 metais. Reikės ieškoti sutarimo šio klausimu ir paskui pradėsime taikyti šias priemonės, kurias pritaikysime ir šeštajai mokslo tyrimo pagrindų programai. Tai štai tokia būtų bendra istorija, bendras kontekstas. Išaiškinti tai yra pakankamai sudėtinga, tačiau manau, kad na, jūs dabar gal geriau suprasite, kas ir kaip. Solamente 3-4 minutį, quindi gli ultimi 3 interventi. Mums dar lieka 3-4 minutės šitai diskusijai, tai trumpai suteiksiu žodį ponui. Nu, vieną minutę. Like to... Ačiū ponė pirmininkė, keletą žodžių norėčiau pridurti prie pono libe, vicepirmininko liberatskį klausimų, būtent ar mums reiktų keisti mokslinį tyrimų finansavimo sistemą. Tikrai taip nėra. Manytumėme, kad tokiu atveju mums reiktų tam tikrų instrumentų visumos Jie turėtų atspindėti tiek naudos gavėjų, tiek organizacijų mm, interesus. Tai galėtų būti kažkokios vienkartinės išmokos, tai gali būti patvirtintos išlaidos, tokia sistema. Taigi mums reikia panaudoti instrumentų įvairovę. Kuo daugiau instrumentų, tuo geriau bus atitikti lūkesčiai. Tokia, e, taip mes pagrindėme savo argumentus. Dėkuoju, ar norit reaguoti? Visiškai pritariu e, dr. Novako išvadai. Tikrai nenorėjau pasakyti, kad mums reikia revoliucijos sistemoje, bet ją keisti būtina. FP5, 6, 7 sistemoje kai kurie dalykai iš ties būtų sunkiai įsivaizduojami. Taigi, pamatinių pokyčių reikia, jie būtini bet tai yra pokyčiai. Todėl savo pasisakėme, pasisakiau, kad nustačius leistiną klaidų riziką ir nustačius tam tikras kitas priemonės pasieksime rezultatų. Yes, uh, uh, you, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, uh, paskirtasis kom, paskirtoji komisarė uh, praeitą savaitę informavo apie savo ketinimus supaprastinti sistemą laiku. Uh, ir tikrai jūs patvirtinote tą, taigi mūsų frakcija tam pritarė, tačiau man sunku suvokti, kaip tai praktikoje bus įgyvendinta. Na, pavyzdžiui, praeitą savaitę Velsė sustikau su universiteto atstovais, buvo kalbama apie FP programų supaprastinimą, ką mes galėtumėme panagrinėti. Pirmiausia, galima prašyti e, lėšų tik tuomet, kai paskelbiamas e, tam tikras, tam tikras konkursas, o lėšų taip pat galima prašyti tik tuomet, jeigu turime partnerių kitose valstybėse narėse. Tai yra viskas labai sudėtinga ir šios dalykus reiktų panagrinėti. Manyčiau, kad būsimoji komisarė turėtų tą taip pat padaryti. Integracija. Uh, yes, the... Taigi atsakysiu. Be abejo, kiekvieną galimybę būtina panagrinėti, bet aš jau praradau viltį, kad mūsų naudos gavėjai nustos skūstis. Ir ultima domanda brevemente all'onorevole Gressler. Dėkuoju, ponas Gressler. Pone Gressler, paskutinė, paskutinis klausimas. Dar norėčiau dviejų skaičių, ekspost kontrolės skaičius ir kiek e, prašymų būna patenkinami. Būna patenkinta. I can just promise you that you will galiu pažadėti, kad gausite atsakymus raštu, kadangi e, daug geriau pateikti tikslius atsakymus vėliau, nei kalbėti netiksliai dabar. Dėkoju. Dabar kiti klausimai prasidės. Ponas Antonijo Tajanė, komisijos narys, prisijungs prie mūsų. Non so se il, se il responsabile della Nežinau, ar auditorumų atstovas norėtų ką nors pridurti prieš e, pradant kalbėti komisijos nariu atsakingam už transportą. Prašom. Na, aš manau, kad spėjau viską pasakyti savo įvadinėje kalboje. Norėčiau tiesiog padėkoti už man dar suteiktą žodį. Ačiū. Questo punto potremmo. Dabar tiesiogiai perdodu žodį ponui Liberalskiai, kuris padarys e, įžangą. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite pradėti nuo tokio klausimo. Norėčiau užduoti klausimą. Štai kokia programa Galilėjo kainavo du kart daugiau negu buvo numatyta. Ar viskas dar tebėra tvaru? Aišku, auditorumai išreiškia savo nuomonę šio klausimu. Pone vicepirmininkė, kasgi vyks? Kai bus su Galilėjo projektu, ar turime kažkokių perspektyvų, ar žinome, kiek galiausiai tai kainuos? Ir ar bus kada nors įgyvendinta? Ir kaip manote? tai galbūt neįeis jūsų kompetencijų srityje ateityje, mes norėtume sužinoti jūsų nuomonę. Prego, signor komisario, se vuole, se lei prima sentito, ma... Prašom, ponė komisijos nariai, galbūt galite sureaguoti ir tai, ką sakė e, auditorumo atstovas, arba reaguoti tai, ką sakė ponas Liberarskis. Dėkoju. Jeigu jūs sutinkate, aš norėčiau įžanginį žodį tarti iš pradžių apie Galilėjaus sistemą, o paskui galėsiu atsakyti į klausimus šituo klausimu ir pateikti visą informaciją susijusią su mano dabartinė kompetencijos rytimi. Aš e, manau, kad e, ir, ir toliau taip pat užsimsiu Galilėjaus e, klausimu, kuomet dirbsiu per ateinančius penkerius metus naujoje komisijoje Mano naujasis portfelis taip pat bus susijęs su šita tema. Ponai parlamento nariai, ponė Noak, ponė Kaljulait, jeigu palygintume 7 milijardus eurų išlaidas e, mokslo tyrimams 2008 metais su išlaidomis e, transporto iš to paties skyriaus, tai atrodytų galbūt, kad transporto išlaidos šiek tiek daugiau negu vienas milijardas eurų yra nedidelės išlaidos, tačiau taip nėra. Todėl visiškai suprantu, kodėl mane pasikvietėte. Ir todėl esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus šito klausimu. Visų pirma, tas milijardas eurų yra dideli pinigai, turint omenyje dabartinę e, krizės padėtį, nedarbą ir biudžeto problemas. Kita vertus, e, tai e, biudžeto išlaidos Baroso e, ankstesnėje komisijoje yra susijusios e, šiame sektoriuje su Galilėjaus programa ir e, transporto e, tinklais ir tai yra labai svarbus projektai. Aišku, mes turime e, mažinti visais būdais klaidos, klaidų lygį, kaip kad ir sakė ponas Patočnikas, ir turime paprastinti tą e, sistemą ir prieigos prie finansavimo e, sistemą ir mažinti rizikos lygmenį. Aš e, džiaugiuosi, kad e, audito rūmų ataskaitoje, kalbant apie šitos projektus, nėra jokios naujos informacijos, išskyrus tą informaciją, kuri jau yra užfiksuota komisijos ir apdorota, išnagrinėta. Šiaip e, audito rūmų ataskaita yra teigiama, yra tik tai nesisteminė klaida minima dėl projekto TNT Lionas Turinas, o dėl mokslinio tyrimų susijusių su transporto sektoriumi apie tai kalbėjo taip pat panas Patočnikas, tai norėčiau pabrėžti, kad e, Šie dalykai iš esmės e, sudaro nedidelę sumą bendro mokslinio tyrimo biudžeto, tai yra maždaug 0,2 milijardo eurų, tuo tarpu visas biudžetas skirtas šiais ryčiai yra 6,7 milijardai. Ir todėl šita dalis kaip tik prisideda prie to, kad sumažintume e, tą klaidų lygmenį, apie kurį kalba audito rūmai. Tačiau, aišku, situacija dar nėra E, visiškai gera ir mes turime ir, ir tai darome dar labiau mažinti klaidų lygmenį, siekdami galutinio tikslo, kad e, būtent, kad teismas e, tikrindamas praktiškai iš viso neberastų klaidų, kad jų nebebūtų. Likus šešiems mėnesiams iki mano darbo komisijoje transporto e, srityje e, TREN generalinis direktoratas jau ėmėsi esminių pastangų ir e, įgyvendino e, esminius pokyčius fin, finansinių lygmenių, kad sistema būtų optimizuota. Tad e, visą tai jau yra padaryta ir e, atsakydamas dabar jūsų klausimą, norėčiau trumpai tarti keletą žodžių apie Galilėjos projektą ir uh, toliau su parlamento pagalba aš toliau, beje, dirbsiu, kaip sakiau, toje pačioje srityje. 2008 metai buvo labai svarbus GNSS sistemai. 2008 metais šita sistema buvo e, restruktūruota. Ir tai beje vyko jau nuo 2007 metų pabaigos, nes buvo iškylę daug įvairių iššūkių dėl šitos programos administravimo. 2003-2006 metais buvo beje parengtas e, ir raportas, ataskaita šituo klausimu ir man atrodo, kad peržiūrint šitą programą buvo daug teigiamų pokyčių. Tai yra, be jokios abejonės, labai ambicingas ir inovatyvus projektas. Ir norėjau priminti, jog sausio 7 dieną po to, kai buvo pateikta informacija apie Galilėjaus interinstitucinę grupę, aš paskelbiau tris konkursus e, dėl Galilėjaus programos, kurie yra susijęs su e, sistemos palaikymo paslaugomis, su e, pirmaisiais 14 satelitų ir su pirmųjų dešimties satelitų paleidimu. Dabar dėl 14 palydovų konkurso, tai yra konkursas 566 milijonų sumai, pasirinkta yra OHB System AG firma, vokiečių e, firma, Vokietijos firma. Antrasis konkursas, e, sistemos palaikymo e, sistema. Čia konkursą laimėjo Talės Alenija Space, Italijos įmonė, suma 85 milijonai eurų Ir šis projektas taip pat susijęs su sistemos integravimu ir e, sustiprinimu. Toliau, trečias kontraktas, trečia sutartis yra susijusi su dešimties satelito paleidimu. Čia konkursą laimėjo Ariane Space, suma 397 milijonai eurų. Noriu taip pat priminti, jog kartu su Europos kosminė agentūra padarėme viską, kad šios procedūros konkursų būtų įgyvendintos e, e, užtikrinant kaip galima didesnį skaidrumą ir siekiant ko geriausio santykio kokybė e, sąnaudos. Po 18 mėnesių laikotarpio, laikotarpio e, kuomet dėmesį koncentravome ties konkurso e, procedūromis, dabar jau dėmesį koncentruojame e, ties. E, sistemos e, paleidimo aspektais. Ir todėl galime dabar geriau planuoti e, šios aspektus ir geriau žinoti, kokie yra biudžeto poreikiai. Mes manome, kad Europos piliečiams galėsime pirmasias e, navigacijos paslaugas pradėti teikti jau nuo 2014 metų pradžios. Dabar dėl kitų konkursų susijusių su Galilėjų Galileo sistema, tai jie yra kol kas dar vertinimo stadijoje, jie yra susiję su e, antžeminė infrastruktūra, misijų infrastruktūra bei kontrolės antžeminės e, infrastruktūra. Komisija turėtų organizuoti šitos konkursus 2010 metų viduryje, kuomet sistema veiks visiškai, tuomet sistemoje jau e, turėtų būti 30 satelitų. Pirmieji du satelitai bus pirmiausiai paleisti 2010 metais, paskui 2011 metais kiti du, o nuo 2012 metų trečio ketvirčio kas e, trys mėnesiai bus leidžiami vis nauji du satelitai bus teikiamas tokios e, paslaugos, atviros paslaugos, reguliuojamos viešosios paslaugos, gelbėjimo ir paieškos paslaugos, Safety of Life Service paslaugos. Tai nuo 2004 metų šios paslaugos jau bus teikiamas. Tai yra, kuomet Galilėjus jau funkcionuos su 30 satelitų. Kaip matote, gali, jau chronometras paleistas ir visas tas procesas yra prasidėjęs. Žinome, kad pinigai yra jau naudojami šitam projektui. Aišku, yra tam tikra rizika, kad išlaidų gali prireikti šiek tiek daugiau negu numatyta gyvenant šį ambicingą projektą. Mes visų pirma Manome, kad tas projektas pasiteisina dėl industrinių motyvų ir dėl politinių e, aspektų bei ES įsipareigojimų. Žinote, kad yra GPS sistema, amerikiečių yra Rusijos sistema, Kinijos sistema, Indijos e, sistema, e, GPS, kuri yra dabar rengiamai gyvendinama. Kaip jūs žinote, EGNOS, Galilėjos pirmtakas, jau yra funkcionuojanti E, sistema ir ta sistema yra grinai e, e, europinė sistema. Tuo tarpu Galilėjus yra programa nuo pat pradžios finansuojama tik tai Europos komisijos. Iš pradžių tai turėjo būti projektas finansuojamas ir privačių partnerių, ir viešų partnerių, paskui tapo tik tai bendrijos projektu ir dėl tų pasikeitimų taip pat keitėsi ir kai kurie ekonominiai įsipareigojimai. 500, kalba čia sukasi apie 500 milijonų sumą. Kalbant apie mokslinius tyrimus ir, ir rengiamus konkursus, komisija čia priims galutinį sprendimą. Ar tos Europos kosmoso agentūra, man atrodo, kad e, iš tikrųjų galime, turime visas sąlygas puikiai atlikti tą E, darbą ir užtikrinti puikų bendradarbiavimą. Dabar vis darbas, kuris buvo, dėl darbo, kuris buvo atliktas iki 2014 metų, 14 metais Galilėjus bus paleistas jau ir galėsime tai padaryti visiškai laikydamėsi to numatyto biudžeto 3,6 milijardų eurų yra numatyta, tačiau Galbūt ta suma šiek tiek padidės dėl paleidimo sistemos. Nes 30-60 e, procentų padidėjo paleidimo sistemų rinka. Ir buvo numatytos e, aukštutinės ribos iš anksto e, finansavimo. Buvo galvojama taip pat apie E, kainos ir kokybės santykių užtikrinimą kuo palankesnį piliečiams šioje e, srityje. Pone pirmininkė, dabar įgyvendinant visą Galilėjaus projektą iki galo tikrai reikės papildomų lėšų. Kaip aš sakiau per klausimus, kuomet dalyvavau klausimuose kaip kandidatas į komisijos nario E, vietą, tai tuomet sakiau per tuos klausimus, kalbėdamas apie Galilėjų, jog negalima atmesti tokio fakto, kad reikės papildomų lėšų. Ir jeigu tikrai bus toksai poreikis, ir bet žinosime, kokio, koks bus tas padidėjimas, kuomet tikslesnį informaciją turėsim, aš informuosiu apie tai parlamentą, nes visuomet informuodavau parlamentą šitais klausimais ir tuomet uh, kartu su tarp institucinė grupė e, dirbsime šituo e, klausimu. Su tarp institucinė e, grupė apsvarstysime tos klausimus ir jeigu reikės papildomos informacijos, tai aš pateiksiu ją parlamentarams ir aišku tarybą informuosiu šituo klausimu per kitą tarp institucinę grupę, kad paskui būtų šitais klausimais priimtas sprendimas ir kad būtų užtikrintas maksimalus skaidrumas, nes čia kalba sukasi apie Europos piliečių pinigus, tai yra didelio masto projektas, didelis iššūkis ir nepamirškime, kad investuojame daug milijardų eurų. Tačiau jeigu viską tiksliai suskaičiuotume dabar, kiek Europą sutaupytų, e, paleisdama Galilėjų tai per 10-15 metų mes sutaupytume apie 90 milijardų eurų. Dabar 3,6 milijardų eurų investuojame į tą sritį. Ir aišku, galbūt reikės papildomų e, investicijų, norint tą sistemą paleisti e, iki, iki galo po 2014 metų. Galilėjus funkcionuos nuo 2014 metų jau, jau bus operatyvi sistema, tačiau dar nebus paleisti visi satelitai 14 metais, o paskui, jeigu norėsime e, visus 30 satelitų paleisti, tai reikės dar e, įvertinti tą papildomų lėšų poreikį. Thank you, Mr. Vice President, really your statement. Ačiū. Pone vicepirmininkė, jūsų pasisakymas, mintis yra labai įspūdingi. Tikrai reikia vertinti jūsų nuveiktus darbus šioje srityje. Jeigu šis komitetas e, galėtų, jis tikrai leistų jums tęsti savo darbą, tačiau mes tikrai sveikiname naujojo transporto komisaras Simkalas. Taigi, mano kitas klausimas dėl transeuropinių tinklų. Mes e, kasmet skundžiamės dėl šio reikalo maždaug trešdalis ar ketvirtadalis visų lėšų tik tai skiriama, prašytų lėšų skiriama transeuropiniams tiklams, dvi vykdomosios agentūros dirba šioje srityje. Pone komisarė, kas pasiekta, kiek tai kainuoja ir ar jūs tenkina sąnaudų bei naudos santykis iš šių agentūrų darbe, ar šios agentūros dirba finansiniai skaidriai, bent jau jums. Grazie, prego. Prašom, komisarė. Rodys jums. Dėl tenų transeuropinių tinklų mes turime politinį požiūrį vertinti, galutinį vertinimą pateikti. Tai yra ES finansavimas, aš beje esu pasirašęs e, daug leidimų finansuoti šį projektą aštuntais e, metais, daug svarbių projektų e, finansuoti šioje srityje ir valstybės narės gavusios tą finansavimą labai teigiamai tai žiūri, todėl kad tie projektai yra tarp valstybiniai, tai yra linija Berlinas Palermo, Lionas Turinas ir e, spauda beje taip pat. Apie tai daug kalbėjo ir mes finansavome tuos projektus su Recovery Plan, kurios patikrino komisija. Ir e, praeitų metų pabaigoje 550 milijonų eurų buvo e, skirti tiems projektams ten tinklų projektams. Tad kitas labai svarbus dalykas, aišku, yra tinkamas bendrijos lėšų panaudojimas. Todėl sakau, kad investicijos į tarp europinius tinklus krizės metu, tai yra investicijos į infrastruktūras ir vien dėl to jau yra naudingos ekonomikai ir valstybėms narėms. Valstybės narės tuomet gali panaudoti tas lėšas tuo pačiu kovodamos su nedarbu ir tuo pačiu atlikdamos labai e, tikslingas investicijas. Dėl agentūrų dabar e, ten kontekste, kaip rodo auditorumo ataskaita, man atrodo, tos agentūros e, funkcionuoja tinkamai. Jeigu kalbėtume apie galimybę apjungti į vieną struktūrą, į, į vairias e, kompetencijų e, sritis. Man atrodo, kad tuo požiūriu mes priartinome piliečius prie e, šitų struktūrų labiau, taip pat supaprastiname praktinių požiūrių daugelį aspektų, mažiau biurokratizmo yra įkūrus tas agentūras ir kaip yra rašoma mano atsakymuose, kuriuos aš jums uh, pateikiau. Yra ir kitų teigiamų aspektų susijusių su e, tomis e, agentūromis. Tai pasakytina tiek e, dėl vienos, tiek ir dėl kitos agentūros. Tai ir tai susiję tiek su šešta, tiek su septinta pagrindų programa. Man atrodo, kad paslaugų kokybė pagerėjo, procedūros administravimo procedūros supaprastėjo ir sinergija tikrai yra geresnė. Auditorumų ataskaitoje siūloma Europos komisijai šiek tiek daugiau dėti pastangų, kad e, dar būtų pagerintas e, kainos kokybės e, santykis ir kad būtų sąnaudų ir kainos santykis ir kad agentūrų darbas būtų dar labiau optimizuotas. Mes, aišku, išgirdome tą e, signalą, aišku, darbas visuomet gali būti dar tobulinamas, tačiau manau, kad turint omenyje tuos aspektus, kurie domina e, šį komitetą, tai galim sakyti, jog šios agentūros iš tikrai apsimoka ir ekonominių požiūrių ir todėl manau, kad jų įkūrimas tikrai buvo teigiamas dalykas, net ir turint galvoje e, e, piliečių mokesčių mokėtojų pinigų taupimą. Ačiū, ponė komisarė, už atsakymą, tačiau pagal 8 metų auditorumų metinė ataskaita e, veiklos pasiskirtimas tarp mokslinių tyrimų, TREN regijo generalinių direktoratų yra nepakankamai tikslus ir situacija galėtų būti geresnė. Be to, auditorumai pažymėjo, kad trūksta integruotos valdymo sistemos bei keitimas informacija. Komisijoje jūs esate vicepirmininkas. Ar būtumėte toks malonus bei pakomentuotumėte šios audito rūmų komentarus, atsižvelgiant į tokius aspektus, e, išlaidas moksliniams tyrimams transportui, apskritai bendras išlaidas moksliniams tyrimams, e, koordinavim, išlaidas koordinavimui, regioniniai bei sanglaudos politikai bei sanglaudos fondams. Sanglaudos fondų maždaug 60 procentų skiriama investicijai į transporto infrastruktūrą. Taigi mes e, skiriame daug e, pinigų, tačiau neaišku, kaip jie yra panaudojami. Ir nereikia pamiršti, kad dalis anglos fondų lėšų yra investuojama būtent transportą. Pone komisarė, gal galite mums pateikti paaiškinimų apie audito rūmų pateiktas mintis? Ačiū. Grazie, ma io... Dėkuoju. Turint omenyje, kad uh, lėšų moksliniams tyrimams e, panaudojimas yra kelių komisaro kompetencijos e, klausimas. Ir dėl to iškyla kai kurių sunkumų, dėl, dėl darbo sinchronizavimo, koordinavimo yra tam tikrų problemų. Tačiau turint omenyje, kad kiekvienas e, darbas gali būti dar tobulinamas ir turint omenyje, kad apie tai kalbama audito rūmų ataskaitoje tai yra suprantamas e, dalykas ir mes su tuo sutinkame. Kiekviena institucija, kuri atlieka e, kontrolę, e, kontroliuodama mokesčių mokėtų pinigų panaudojimą, tai tokie teiginiai yra normalus dalykas. Aš norėčiau pabrėžti, jog yra tinkamas bendradarbiavimas tarp įvairių komisijos struktūrų, kurios užsima moksliniais tyrimais. Aš esu iš dalies atsakęs į jūsų klausimą, e, aštuntąjį klausimą, pateikdamas e, atsakymą e, raštu. Ir pakartosiu dabar, tai yra atsakymas numeris aštuoni. Dar kartą pakartosiu, jog mes esame atviri visiems pasiūlymams ir auditorumo pasiūlymams, kurie yra susiję su uh, bendradarbiavimo pagerinimu ir su geresniu e, viešųjų, pinigų, viešųjų lėšų panaudojimu. Mes e, taip pat e, palankiai žiūrime į bendros audito sistemos įgyvendinimą ir tą taip pat esame sakę transporto generalinėme direktorėte, toliau dėl informatikos instrumentų šitame kontekste, tai iš tikrųjų specializuotas instrumentas tikrai būtų tikslingas. Mes e, bandėme sustiprinti įvairius aspektus šioje srityje šiais metais, tačiau tie direktoratai, kurie užsima moksliniais tyrimais, nori, kad požiūris būtų mažiau e, techninio pobūdžio ir e, įvairūs atstovai komisijos struktūrų užsimanti šito klausimu yra būtent tos nuomonės. Transporto generalinis direktoratas yra tos nuomonės taip pat ir dar pakartosiu, jog mes taip pat siekiame, kad bendradarbiavimas būtų kuo geresnis ne tik tai techninių lygmenių, bet kad ir politinių lygmenių, administracinių lygmenių taip pat būtų stiprinamas uh, bendradarbiavimas, bendradarbiavimas tarp įvairių generalinių direktoratų, kurie, kurių veikla yra susijusi su lėšomis e, skiriamos mokslinio tyrimų sryčiai. Komet gausime lėšas, kuomet mano e, vadovavimas struktūros gaus e, lėšas skirtas e, moksliniams tyrimams, tai mes tenksime užtikrinti kuo geresnį tų lėšų panaudojimą, kuo geresnį bendradarbiavimą ir tuo pačiu kuo geresnį šitų lėšų panaudojimo kontrolę. Aš e, turiu omenyje ne tik tai sukčiavimo aspektus, bet ir nesąmoningą blogą mm, ar ne visai tinkamą e, lėšų panaudojimą arba paprasčiausiai klaidas šioje srityje. Dėkuoju, ponas Liberarskiai. No question, time... Ačiū. Laikas ribotas, klausimų nebeturiu, tad norėčiau ir kolegos turi galimybę klausti. 30 minučių turime, todėl labai trumpai prašyčiau kalbėti. Pone Gresler. Ačiū, ponė e, komisarė, kad išsaugote mums Galilėjo programą. Džiugu, kad jūs pakeičiate savo portfelį, tačiau Galilėjo programą pasimėte su savimi. Tai leidžia tikėtis, kad ji iš tiesų bus įgyvendinta. Būtent noriu pasikonsultuoti e, dėl finansavimo išaugimo. Galilėjo projektui skiriamos lėšos buvo nemažos, aš pritariau tam skirimui, kadangi manau, jog šis projektas yra svarbus Europos pramoniai, bet tuomet jau egzistavo didelių abejonių. Būtent ar pateikti skaičiai atitinka ir ar nebus finansavimo poreikos didesnis. Jūs prabilopėte dabar apie tą didesnį poreikį. Ar netiesa, kad e, komisija jau tuomet žinojo, kad reikės daugiau lėšų ir ką iš tiesų komisija žinojo apie didesnį finansavimo poreikį? Tai pirmasis klausimas. Antras klausimas. Ar tikrai galima šiaip stumdyti Galilėjo programą komisijoje tarp atskirų komisarų? Ar verta perkelti Galilėjo programą į kitą portfelį? kadangi jai skiriama jau tiek daug lėšų. Taigi, ką jūs pasimtėte su savimi, taip pat iš darbuotojų, audito sistemų, kad užtikrintumėte tinkamą Galileo programos įgyvendinimą. Trečiasis klausimas dėl bendradarbiavimo su ESA. E, Europos kosmoso agentūra, jūs e, ką galvote apie bendradarbiavimą, ar norite jį stiprinti, Ar jums nerūpi esą pateikiamas ataskaitos? Naudojatės esą pajėgumais? Ketvirtasis klausimas dėl Bulgarijos. Mūsų komitetas vieš, viešėjo Bulgarijos kelių agentūroje. Ten kilo daug problemų dėl lėšų panaudojimo devintaisiais metais. Kalbama apie žiedą aplink sostinę Sofiją, nes daug neskaidrumų Ar išsprendėte šią problemą? Bet to, kokia jūsų nuomonė yra apie Bulgarijos europinių fondų valdymą. Esate šiuo valdymu patenkintas. Ir jeigu teisinga jūsų mm, e, e, įvertinti skaičiai dėl galėjo naudos, kad už 4 milijardus mes gausime 19, tai tikrai iš karto atiduodu duodu jums savo palaiminimą. Presidente, posso parlare un'ora e mezza? Dėkuoju, ponė pirmininkė, galiu pusantros valandos kalbėti šitais klausimais. Jokauju, žinome, labai trumpai bandysiu kalbėti. Dėl Galilėjaus ir dėl naujos Europos komisijos, turint omenyje, kad Lisabonos e, sutartis suteikė kosmoso politikai mūsų teisinį pagrindą, e, pirmininkas e, Baroso dėl to nusprendė patikėti šitos klausimus keliems E, komisarams. Žinome, jog dabar kosmoso politika taip pat e, susijusi ir su klimato kaitos e, aspektas. Turime EGNUS ir, kaip numatyta sutartyje, taip pat turime galimybę vystyti savo kosminį projektą bendrijos lygmenį. Todėl manau, kad pono Baroso sprendimas e, pasiteisina tiek e, pramonės požiūrių, tiek e, ir įvairiais kitais požiūriais siekiant Galilėjaus sistemą paleisti tiek ir socialinių požiūrių žiūrint toks sprendimas pasiteisino. Na, galiu taip pat pasakyti, jog anksčiau aš taip pat gavau tą informaciją, dar kuomet buvau Europos e, parlamentaras. E, Ta informacija taip pat ir jūs turėjot, bet jeigu tai yra slapta informacija, tai jos ir dabar aš neturiu. Dabar dėl e, asignavimų, tai 3,6 milijardai eurų yra suma Aš e, nesakiau, jog būtinai tiksliai tokia suma bus. Aš kalbėjau apie e, konkursus ir kitus aspektus. Man atrodo, kad mes neišėsime už numatyto biudžeto ribų, tačiau po 2014 metų Aš manau, kad gali būti papildomas poreikis papildomų lėšų, bet kol kas negaliu tiksliai pateikti jokios skaičiaus, todėl kad e, kol kas tai būtų labai netikslus e, skaičiai, o reikėtų juos pagrysti techniniais ir moksliniais skaičiavimais, kaip sakiau jūsų kolegoms e, per klausimus. Aš iš tikrųjų įsipareigoju formaliai parlamento atžvilgių ir mūsų komiteto atžvilgių įsipareigoti, e, e, atsiprašau, informuoti Europos e, parlamentą šitais aspektais, kuomet bus aiškiau, jeigu to klausimu, jeigu tikrai mums reikės tų papildomų lėšų. Kol kas aš negaliu pasakyti aiškiai, kiek tų lėšų papildomų gali reikėtų. O iki 14 metų turbūt mes išsiteksime numatyto biudžeto remose. O dėl Bulgarijos mes neturime kitos informacijos. Tie aspektai, kurie buvo dabar komentuoti susijęs su regioniniais e, fondais, mes Bulgarijoje e, srityje nefinansavome kol kas, man atrodo, ne vieno projekto, todėl negaliu pateikti dabar tikslesnės e, informacijos, reikėtų tą klausimą pateikti kompetentingam komisijos nariui. Galiu, aišku, ir toliau komentuoti Galilėjaus kaip projekto svarbos klausimą, bet galbūt tą padarysim vėliau. Ajala Sender. Dėkuoju, panė pirmininkė. Turiu klausimą dėl Galilėjaus, dėl pagrindinės šios dienos temos. Kadangi mes dabar gyventame esminės svarbos transportui projektą, E, to projekto gimimas būna, buvo gan skausmingas, beje. Aš turiu Jums porą klausimų. Mes e, girdime, kartais sakant, ponė Tajanė, aš tikiu tuo, ką Jūs sakote, girdime sakant, jog finansavimo nepakaks. Jūs tuo tarpu teigiate, kad finansavimo transeuropinėms infrastruktūroms, transeuropinėms tinklams pakanka. Ar Jūs manote, kad iš tikrųjų mūsų E, pramonės struktūros turės pakankamai finansavimo ir ar pakankamas finansavimas e, bus e, kosmoso sektoriuje, ar vis dėlto pramonė turi daug ką finansuoti iš savo kišenės. Toks būtų pirmas klausimas. Toliau. Iš to, ką skaitėme, skaitome spaudoje, mes konstatuojam, jog yra tam tikra tvarka, tam tikra procedūra, su kuria mes visą laiką susidurėme audito rūmas pateikia savo ataskaitą ir paskui apie tai diskutuojama atitinkamame Europos parlamento komitete. Bet čia yra kritinis momentas tam tikras, kuomet e, audito rūmai pradeda, prade, pradeda pirmąjį tyrimą, pradėjo pirmąjį tyrimą, jau prasidėjo krizė. Ir ar tikrai tame kontekste viskas vyksta sklandžiai, aš turiu galvoje tvarkaraštį, ar nebus vėluojama. Dėl kaiminystės. Ponas Liberatski užsima biudžeto patvirtinimo klausimais. Jūs e, dedate daug pastangų kaiminystės e, politikos srityje, viduržėmio jūros e, regione ir iš tikrųjų jūs teigiamų poslinkių pasiekėte konkrečiose vietose. Tad aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs užtikrinate sąsąją su transporto generaliniu direktoratu ir kitais projektais. Ar tikrai čia koordinavimas yra tinkamas, ar vis dėlto reikėtų dar daugiau kai ką nuveikti šito požiūriu. Toliau dėl ten tinklų. Komisija siekia, jog valstybės narės e, vykdytų savo įsipareigojimus, savo prievalės e, kofinansavimo kontekste, prievalės bendrijos požiūrių. Kadangi jūs turite patirties šito klausimu, tai norėčiau paklausti, ar yra įmanoma, ar yra koks nors instrumentas, ar yra kokia procedūra dėl valstybių narių vertimo dalyvauti kofinansavime, nes kofinansavimas dažniausiai būna nepakankamas. Dėkuoju. Pabandysiu atsakyti trumpai dėl bendradarbiavimo su parlamentu ir su audito rūmais ir, ir, ir su taryba. Taip pat bendradarbiavimas su tomis institucijomis yra būtinas, kad mūsų darbas būtų veiksmingesnis. Ir jeigu pastaraisiais metais mums pavyko padaryti pažangą, tai aišku, dėka ir auditorumų, ir Europos parlamento. Ir būtent e, todėl šis projektas, kuris yra visiškai bendrijos projektas, kaip sakiau, jis finansuojamas praktiškai tik tai iš bendrijos lėšų, bendrijos biudžeto. Uh, Tai, man atrodo, šitame kontekste tas e, bendradarbiavimas yra juos svarbesnis. Ir aišku, mes žinom, kad buvo tam tikrų klaidų šituo lygmeniu, tačiau mes bandome tobulinti savo darbą, o su auditorumais visuomet mes e, e, turėjome normalius bendradarbiavimo e, santykius ir kuomet būdavo prašoma pateikti patikslinimų, papildomas informacijos, visuomet e, mes tai darėme gerą valią ir visuomet pateikdame tą informaciją detaliai. Ir taip pat sutikdavome su įvairiais pasiūlymais, kurie būdavo pateikiami dėl įvairių buhalterinių aspektų, apskaitos aspektų ir dėl e, mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimo. Nes e, mes manydavome, kad ir politinės kontrolės srities e, pasiūlymai ir šie pasiūlymai buvo tikslingi pasiūlymai. Dabar dėl Galilėjaus projekto tai yra didelio masto projektas, kuris supaprastins mūsų gyvenimą. Prisiminkime, kaip pasikeitė mūsų gyvenimas dėl GPS sistemos naudojimo, kuomet mūsų automobilius atsirado tie maži ekranėliai, leidžiantis mums e, e, nuvykti tiksliai į tą ar kitą vietą. E, Na, o dabar, kai Galilėjo sistema pradės e, funkcionuoti, mes e, sėkmingiau galėsime gelbėti žmogaus, e, žmonių gyvybės, bei daug kitų dalykų tikslingiau ir paprasčiau padaryti, gelbėjimo įvairias operacijas atlikti. O dabar pagalvokime, kaip, kaip būtų Haičio katastrofos atveju, panaudojant visus šitos instrumentus. Mes, e, manau, galėsime panaudoti tą sistemą ir padėdami Afrikos e, kontinentui, naudodami Europos e, satelitų sistemas, nes Galilėjus neturėtų būti traktuojamas vien tik tai kaip kažkoks ribotas instrumentas. Jisai yra egnos ar žemės partneris. Aišku, Europos šios ryties sistema, kuri sėkmingiau veiks ir dėl EGNO sistemos, galėsim daug ką sėkmingiau daryti mūsų mažuosiuose oro uostuose, panaudodami tą naują e, sistemą mažosiuose oro uostuose, kurie dabar gali veikti tik tai dieną, tai jie panaudojant Tegnos ir Galilėjaus sistemas, e, galės veikti 24 valandas e, per parą. Ir čia svarbus taip pat ir socialinis aspektas. Dėl kontrolės, dėl stebėsenos po paskutinės auditorumų ataskaitos mes panaudojame nemažai įvairių instrumentų bei be kita ko teisėkuros instrumentus, naują finansų reglamentą, taip pat e, vykdomąją agentūrą ir koordinatoriai čia taip pat vadina svarbu vaidmenį. Mes e, kartu su jumis kalbėjome apie koordinatorių sistemą. Jie yra komisijos e, atstovai, pateikiantis komisijos uh, poziciją ir e, jų dėka valstybės narės taip pat e, geriau laikosi savo įsipareigojimų. Mes, be jokios abejonės, taip pat turime savo prievalių dėl investicijų, o paskui valstybės narės turi prisijimti savo įsipareigojimus, jų laikytis, nes be jų sistema negali veikti. Todėl mes e, turime, turime aišku, galvoti apie tą koordinavimą ir mes turime ne tik tai surinkti reikiamas lėšas, taip pat turime galvoti ir apie privačias lėšas, PPP, partnerystę, nes tai lygiai taip pat tokie svarbus aspektai. Tad šiame kontekste esame padarę tam tikrų svarbių sprendimų ir rėmėmės auditorumų pasiūlymais. Tai pasakytina apie e, daugiametį finansavimo planą dėl geresnės kontrolės. Po finansų komiteto balsavimo apskritai e, buvo labai glaudžiai bendradarbiaujama su vykdoma agentūra ir su paramos galėjomis valstybėmis narėmis. Tad, aišku, aš visiškai suprantu jūsų nugastavimus, aš taip pat turiu tam tikrų nugastavimų ir man taip pat labai svarbu, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų dėl lėšų. Dabar dėl finansavimo iki 2013 metų. Galilėjaus. E, kalbėtoja mm, sakė, jog yra tam tikrų nuogastavimų dėl, dėl šitų dalykų ir dėl tikslinio panaudojimo. Tačiau čia kategorija išlaidų yra ta pati. Aš e, nemanau, kad reikėtų ypač nugastauti dėl šitų dalykų, dėl to, kad šitie dalykai pasislenka iš transporto į pramonės sritį. Mes turime dabar kosmoso politiką. Ir čia kalba sukasi ne tik apie Galilėjų, bet apie visą kosmoso politiką, nes šiais ryčiai Lisabonos sutartis suteikė teisinį pagrindą, kuriuo mes remsimės e, tai, ateityje. Iš ties mane labai išsekino toks platus komisaro atsakymas. Laiko mažai, todėl pasisengsiu labai trumpai. Pone komisarė, jūs pranešite, kad galės kainuos brangiau. Įtikinote parlamentarus, jog Galilėjo reiškia pažangą, kitų atveju parlamentas vargiai jums pritartų ir palaikytų. Taigi klausimas, ar jau pasiekėme peržengėme tą ribą, už kurios nebėra galimybės grįžti atgal. Ar vis dar būtų įmanoma, jeigu ir toliau auktų sąnaudos Galilėjo projektui, kažką sustabdyti, keisti, ar apsirktai išvengtų papildomų sąnaudų reikalavimo, kadangi kyla e, įtarimas, jog Galilėjo projektas taps e, kosmoso pramonės savęs praturtinimo įrankiu. Puikiai supratau jūsų klausimą, tačiau atsakymą e, kolega e, Nil gali rasti tame sprendime, kurį prieš keltą savaičių e, priėmėme dėl trijų konkursų. Ir mes nusprendėme teigiamus atsakymus e, duoti toms įmonėms, kurios pateikės pasiūlymus e, dėl komisijos pasiūlytų dalykų. Kartu su DG Lenders agentūra mes nagrinėjome visų pirma kainos ir kokybės santyki. Ir tas faktas, kad e, tos įmonės yra įvairios įmonės, kai kurios yra e, susijusios su satelitų sektoriumi ir kai kurios iš tų įmonių nelaimėjo konkursų prieš keletą savaičių. Ir tai būtent rodo, jog komisija neturi jį jog komisija iš tikrųjų ne, nepasiduoda kom, kokiam nors spaudimui iš pramonės pusės, kad jeigu e, norite to projekto gyvendinimą, turite mums duoti tiek ir tiek lėšų. Tai taip nėra iš tikrųjų. Aišku, situacija yra susijusi su rinkos realybė, tačiau mes, mes jokių būdų nepasiduodam tokiam galimam reketui iš, iš jokios pusės. Ir pabrėžiu būtent tos tris paskutiniuosius konkursus. Ten yra atsakymas, nes mes laikėmės labai griežtai, skrupulingai su reikalavimu, pateikdami atsakymą dalyviams ir kiekvienu atveju buvo garantuotas Europos piliečių interesų tenkinimas, nes čia yra jų pinigai. Tad yra taip ir kita vertus mano politinis nusistatymas yra tokiems e, reketams nepasiduoti, nes jie būna kartais tais atvejais, kuomet monopolį turi įmonės. Mes nenorėjome blogesnių sąlygų sukurti vieniems, o kitiems geresnių, paprasčiausiai rėmėmės objektyviais e, kriterijais, kainas kokybės santykių. 2014 metais, metais, kaip sakiau, pradės veikti Galilėjos sistema, tačiau tolesnėse fazėse, jeigu tas pradinis projektas bus e, plečiamas, ir kuomet bus e, dislokuoti visi satelitai, kaip kad buvo numatyta pradiniam projekte, tai tuomet aš jums sakau, kad yra įmanoma, jog e, tuo atveju iš tikrųjų mes pasakysime parlamentui, kad mums e, reikės. Aišku, jeigu visi kartu, parlamentas, taryba ir komisija, norėsime įgyvendinti tą pradinį projektą, tokį, koks jis buvo numatytas pačioje pradžioje, tai tuomet mes kartu turėsime kalbėti apie ir tam tikrų skaičių pasikeitimą. Ir aš tai sakiau anksčiau ir sakau dabar, jog būsiu tuomet pasirengęs atsakyti į visus jūsų klausimus ir pateikti visą e, informaciją. Ir ateisiu pas jūs savo iniciatyvą. Šiandien galiu jums pasakyti, jog kol kas tik tai politinių požiūrių situacija yra įvertinta, o ekonominio e, vertinimo dar negaliu atlikti. Galiu pateikti tik tai politinio vertinimo rezultatus, o paskui kartu jau mes turėsime nuspręsti e, apskaitos lygmenių, ekonomikos lygmenių, kokiu veiksmu reikia imtis, kad e, tie politiniai aspektai būtų įgyvendinti. Dėkoju. Aš taip pat turiu klausimą ketvirtame ataskaitos punkte, kur kalbama apie Lijono Torino e, e, koridorių. Ten kalbama apie sąnaudas, kurios e, buvo išėjusios šiek tiek už e, to, kas buvo numatyta ribų. Ar jūs galėtumėt patikslinti aspektus susijusius su šitais dalykais? Taip, ten buvo tam tikrų klaidų. Valstybės narės pateikė paraiškas ir ta ankstesnė sistema, biurokratinė e, sistema, taip sakant, sureagavo ne visai tinkamai ir nebuvo duotas teigiamas atsakymas dėl terminų pratesimo bet viskas vyko tik tai pateikus paraiškas iš valstybių narių pusės. Ten nebuvo jokios blokos e, valios apraiškų ir viskas vyko remiantis tomis paraiškomis. Ir mes manome, kad komisija turi pateikti teigiamą atsakymą. O šiaip tai, kas įvyko, tai buvo grinai biurokratinio pobūdžio klaida. Laiškas kažkur įstrigo kur neturėjo įstrikti, bet ten jokio sukčiavimo nebuvo. Galbūt tai, tai buvo tik tai biurokratinis tam tikras trukdis. Tačiau tikrai, tikrai nebuvo kitų dalykų. Tai buvo grinai biurokratinė problema, o nei iš komisijos pusės, nei iš kitų pusių nebuvo jokios blogos valios. Ir paprasčiausiai pritruko to formalaus atsakymo laiško, jog pratesiami terminai, todėl kad e, tikrai e, tos paraškos buvo teisėtos. Ir komisija paskui pripažino, jog tai yra jos padaryta klaida, bet e, aš tikrai nemanau, kad ten buvo sukčiavimo kokio nors ar kokios blogos valios apraiškų ar kažkokio piknaudžiavimo, panaudojant valstybės, valstybių, panaudojant valstybių narių lygmenių bendrijos lėšas. Dėkuoju, ponia Greslė. Norėčiau priminti mano neatsakytą klausimą, laukiau atsakymą, bet nesulaukiau būtent, kaip bus kontroliuojama Europos kosmoso agentūra ir kokią galimybę jūs turite susipažinti su kosmoso agentūros dokumentais. Eh, kaip kontroliuoti eh, pas konkursinius pasiūlymus? Norėčiau pasakyti, kad kosmoso agentūrai mes delegavome šią užduotį atlikti įvertinimą. Galutinį sprendimą, aišku, priima Europos komisija, tačiau dėl tų paskutinių trijų kontraktų galėčiau pasakyti štai ką. Agentūra man pateikė savo atliktą darbą. Įvairūs direktoratai atliko savo įvertinimus, atsižvelgėme į komisijos nustatytas ribinės vertės, mes taip pat atsižvelgėme į konkurentų patiktus siūlymus, aš jau kaip sakiau, įvertinome naudos ir sąnaudų santyki, mes tengiamės įsitikinti, kad neskatiname naujų monopolių kūrimosi ir tai štai būtent taip stengiamės geriausiai apginti ES piliečių interesus. Galiausiai kosmoso agentūra taip pat turi ir savo žodį tarti jeigu pereisime nuo mokslo tyrimų fazės prie e, operatyvinės anonimos fazės, viskas vyks, kai buvo EGNOS atveju, viską kontroliuos Europos komisija. Visą šią darbo dalį atliks Europos komisija ir tai atsispindės biudžete. 2009 metų biudžete mes, į biudžetą mes traukėme ir EGNOS sąnaudas. EGNOS valdymas perėjo tiesiogiai Europos komisijos įtakon ir Galilėjo valdymas taip pat pateks į būtent šią sritį. Tai štai. Tokia yra padėtis. Mes bendradarbiaujame su agentūra, būtent tai ir padeda man atsakyti į tuos užduotus klausimus, nes kosmoso agentūra mums pateikia visus dokumentus, kurių prašome ir kviečiami jos atstovai visada atvyksta į institucinių grupių e, susirinkimus. Jos renkasi taryboje paprastai. Mes turėtume su ta, tarp institucinė grupė dirbti dar glaudžiau, tai grupiai suteikti daugiau svarbos, nes tai mums tikrai padeda, kalbėdamiesi vieni su kitais išsiaiškiname įvairias detalės ir galime dirbti aktyviau. Aš esu buvęs žurnalistas, esu pratęs atlikti tyrimus, kad galėčiau suprasti, kas lypi už įvairių iškeltų klausimų tikiuosi, kad mano išmoktos pamokos gali būti naudingas, tačiau man atrodo, kad agentūra mums teikia visiškai patenkinamus atsakymus į tuos klausimus, kuriuos esame jai uždavę. Suprantama, e, ta agentūra yra atvira ir kiekvienam parlamentarui, jeigu turite kokiu nors klausimu dėl atskirų faktų ar dėl kažkokių kitų dalykų, jūs galite teikti klausimus tai grupiai. Ir, ir aš pats esu pasirengęs susikti su bet kuriuo iš parlamentarų, kuris gali turėti konkrečių klausimų. Galite kreiptis tiesiogiai mane ar siūsti savo klausimus e, kosmoso agentūrai. Mes norime dirbti skaidriai. Pone Greslė, gal paaiškinsiu savo klausimą, kadangi nesulaukiau tinkamo atsakymo. Europoje mes turime pačių įvairiausių finansavimo modelių. Mane domina štai kas – koks bus finansavimo modelis pasirinktas darbui su Europos kosmoso agentūra ESA. Na, manęs tikrai nedomina jo įsitikinimai, apie nuomonę apie visus modelius ir panašiai. Mane domina, koks finansavimo modelis bus pasirinktas, ar vidinis komisijos auditas turės prieigą prie šio uh, E, prie šių procesų, ar kažkoks nepriklausomas auditorius savo sertifikatą parengs. Kaip, man įdomu, kaip bus valdomi santykiai su EZA ir kaip pati EZA bus kontroliuojama. Ačiū. Dėkuoju. Turint omenyje, kad tai paskutinis klausimas, nes mes nebeturime laiko. Kalbėkite trumpai. Taip, kaip jūs žinote, ši komisija iš tikrųjų labai daug dėmesio skiria e, viešumo užtikrinimui, nes čia kalba sukasi apie Europos mokesčių mokėtojų pinigus. Dėl panios Gresler klausimo, dėl konkurso procedūrų, kad, e, kad jie iš tikrųjų garantuotų visą tai, ką, ką turi užtikrinti, tai mes tikrai stengiamės tai, tai daryti. Dėkuoju. Man atrodo, jog tas bendradarbiavimas, apie kurį čia buvo kamba, kalbama, iš tikrųjų yra labai svarbus. Man atrodo, kad e, jis vyksta ne tik tai formaliai. Mes e, visuomet parlamentui pateikėme visą reikiamą informaciją antrajame atsakymė pateiktame raštu. Minimi yra visi susitarimai su Europos kosmoso agentūra, kurią mes deleguojam. E, daug įvairių aspektų, be kita, ko susijusių ir su vertinimo E, aspektais ir, ir su kai kurių atsakymų pateikimais. Mes paskui, aišku, atliekam galutinį vertinimą, tačiau agentūra realiai tuo e, užsijima. Ir manau, kad tai yra teigiamas dalykas. Dėl audito rūmų kritikos mes e, pakeitėm bendradarbiavimo su ESA modelį. ESA yra agentūra, Mes esam komisija ir dabar e, tyrimo fazė yra pasibaigusi. Galilėjus e, patenka dabar jau į komisijos kontrolės sritį. Aš e, taip pat e, atsakydamas ponė Gresler paprašysiu, kad uh, EZA pateiktų vaizdinės medžiagos šitais e, klausimais. Tarp institucinėse darbo grupėse taip pat buvo pateikta į, įvairių skaičių ir tai buvo daroma prieš vykstant, prieš surengiant tuos tris paskutinius konkursus. Tad e, į tuos minėtus e, aspektus iš esmės tuo yra atsakyta, nes parlamento atstovai ten dalyvavo, jie turi visą tą informaciją ir visą dokumentaciją. Aišku, tai nereiškia, kad mes ir toliau. Kad, tai nereiškia, kad mes neturime to toliau e, daryti visais tais atvejais, kuomet parlamentui reikia informacijos papildomas jokių problemų, aš galiu visuomet sustikti su parlamentarais ir informuoti apie tai, kas vyksta Galilėjos kontekste ir užtikrinti visišką skaidrumą e, šioje e, srityje. Tačiau e, reikėtų tik, kad aš būčiau iš anksto informuojamas, kokiu dokumentu, kokios dokumentacijos reikėtų pateikti parlamentui ir komisija tikrai yra pasirengusi daryti. Dėkuoju komisijos nariui Tajani. Turime toliau nagrinėti darbo tvarkę, nes turime dar nemažai likusių punktų. Dabar 2008 metų biudžeto patvirtinimas dėl agentūrų, dėl AEP, dėl Frontexo. Europos policijos koledžio, Europos operatyvus bendradarbiavimo per prie ES valstybių narių išorinės, išorės sienų valdymo agentūros. Žodis dabar auditorumo atstovui. Okay, thank you very much. It was not, <laughs> it was not uh, translated. So, Mr. Chairman, like... Pone pirmininkė, ponios ir ponai, gerbiami komiteto nariai. Audito rūmų vardu man tikrai labai malonu trumpai pristatyti tą darbą, kurį atlikome vertintami 2008 metų ES agentūrų sąskaitas ir e, su tuo susijusius sandorius. 2008 metais buvo atlikta 29 e, agentūrų auditas, 25 e, agentūros yra reguliavimo auditus agentūros, keturios vykdančiosios. Jų biudžetas per metus siekia pusantro milijardo eurų. E, buvo pasirinktos dvi agentūros, pirmiausia, augalų įvairovės agentūra Andžė ir vidaus rinkos harmonizavimo e, biuras Alikantėje. E, jos, jos yra vertinamos, at, jų biudžetų vykdomas yra vertinima, vertinamas atskirai jų pačių biudžeto kompetentingų struktūrų. Norėčiau pradėti nuo e, komentarų apie Europos policijos koledžą. E, Ankstesniais metais, 2007-aisiais, e, buvo pažymėta, kad trūko e, reikiamos įsipareigojimų sistemos. 2008 metais atlikus auditą buvo pažymėta štai kas. Buvo atrasta sunkumų perinant prie naujos apskaitos sistemos ABAC. E, Įsipareigojimų sistemos įgyvendinimas vėlavo, reikšmingai vėlavo ir taip pat buvo problematiška rasti ir įdarbinti finansų mūsų darbuotojus. 2008 metų ataskaitos e, ataskaitas vertinamas, vertinami auditorumai pabrėžė, kad dar tebelieka tam tikrų faktorių, kurie gali sukelti pavojų finansinių pareiškimų koledžio atskleidimui. E, ankstesniais metais, 2006 ir 2007, buvo pažymėta, kad sąskaitos buvo e, tvarkomas tvarkingiau, tačiau dar tebelieka silpnų vietų, kalbant apie tam tikras išlaidas ir lėšų naudojimą privatiems tikslams. 2008 metais, kalbant apie sandorių tvarkingumą, situacija pagerėjo e, buvo rasta vis dėlto dar tebeliekančių naujų problemų, o būtent neteisingai paskelbti konkursai konsultavimo paslaugoms spragos administracinio valdymo srityje ir taip pat trūkumai susijęs su seminarų ir kursų organizavimu bei neteisingi biudžetuose pareigojimai. Dabar keletą žodžių apie Frontex. 2008 metais patikimumo pareiškimas dėl uh, sąskaitų patikimumo e, nėra kvalifikuotas, nėra patvirtintas. Savo pranešime už 2007 metus auditorumai pabrėžė, kad buvo e, dalis lėšų perkelta į 2008 metus, įsipareigojimų buvo perkelta į 2008 metus. 2008 metais 30,3 milijonų eurų turėjo būti perkelti buvo panaudoti ir 13 milijonų eurų turėjo būti e, perkelti į kitus metus. 69 procentais padidėjo šios agentūros biudžetas, anksčiau e, jis buvo reikšmingai mažesnis. E, asignavimai, asignavimų lygis taip pat išaugo, buvo sulaukta kritikos dėl to, kad buvo naudojama pinigų skirimo sprendimų procedūra vietoj e, susi, pinigų skirimo susitarimo procedūros. Tai štai, tokio, tokia situacija buvo Frontexe 2009 metais. Na ir užbaigdama e, šį įvadinį pasisakymą norėčiau pasakyti, kad visas Šis darbas atliktas agentūrose rodo, jog auditorumai gali pasakyti, kad finansinė disciplina agentūrose yra pagerėjusi. Buvo padėta reikšmingų pastangų, tą padarė tų agentūrų vadybininkai, kad pagerėtų kontrolės sistema, tačiau dar tebelieka keletas iššūkių, kurias kartu, kurios kartu su visomis interesuotomis institucijoms ir agentūromis turime spręsti. Pirmiausia, tam reikalingos supaprastintos apskaitos sistemos ir taisyklė, e, kalbant pirmiausia apie tas agentūras, kurios yra pačios save finansuojančios. Antra, Svarbu, kad agentūrose būtų numatytos priemonės padedančios siekti rezultatų, kad būtų galima teikti informaciją apie jų indėlį ir, ir į tai, kaip yra taikoma ES politika. Leiskite padėkoti visiems kolegoms iš šio komiteto ir agentūrų už jų palaikymą ir bendradarbiavimą šiais pasaraisiais finansiniais metais. Dėkuoju uždėmesi. Grazie, nel dare la parola alla relatrice, l'onorevole Matievi. Dėkuoju. Dabar žodis e, pranešėjai, ponė Matijų. Minsiu, jog e, šiandien mes e, turime baigti šio klausimo svarstymą 18.15. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju poniai Sandalovai už puikiai atliktą darbą. Norėčiau taip pat ponui Geranson padėkoti Sepol direktoriui. Aš norėčiau kalbėti apie e, administracinių ir finansinių taisyklių nesilaikymą, nes 64 procentai veiklos išlaidų, še, veiklos išlaidos padidėjo 64 procentais ir e, iškylo nuo 2006 metų sausio mėnesio vis e, daugiau sunkumų siekiant laikytis administracinių ir finansinių taisyklių. Ir turiu galvoje taip pat pereima prie ABAC sistemos. Taip, tai taip pat sklandžiai nevyko. Kodėl agentūra negalėjo laikytis numatytų terminų ir viską gyventi iki 2008 metų birželio mėnesio ir pagal finansinį reglamentą. Dabar dėl konkursų rengimo, kodėl vėl buvo e, nesilaikoma taisyklių ir bendrijos teisės aktų dėl viešųjų pirkimų ir dėl konkursų. Toliau e, audito rūmai dėl trečiųjų finansinių metų turėjo daug pastabų, tačiau e, agentūra tų problemų neišsprendė ir nepateikė jokių garantijų šituo klausimu, kad bus išspręsta. Dėl Olafo tyrimų. Olafas dėl 2007 biudžetinių metų pradėjo tyrimą dėl viešųjų lėšų panaudojimo privatiems tikslams. Kaip Jūs galite komentuoti e, šį tyrimą dėl lėšų panaudojimo privatiems tikslams 2007 metais. Sekolas atsakė, jog tie, tos lėšos bus naudojamos išorinės įmonės, tačiau kad turėjo būti atliktas patikrinimas, ar tas tikrinim, patikrinimas iš tikrųjų yra atliktas ir ar mums gali būti pateikti jo rezultatai. Dėl prieimimo į darbą. Tai yra svarbus klausimas. Sepolui iškyla sunkumų šioje srityje, turbūt dėl e, vietos Sepolo, nes jis yra Bušminė už 70 km nuo Londono. Tad e, kaip sprendžiami šitie klausimai, nes nėra viešojo transporto, toliau e, dėl imobilizavimo aspektų. Kodėl uh, Čia yra dvi administravimo sistemos naudojamos tuo pat metu dėl audito. Koležo direktorius pagal 75 straipsnį, 5 to straipsnio dalį finansinio reglamento turi e, pateikti tam tikras e, finansinės rekomendacijas pagal tam tikrus kriterijus, tiek tų kriterijų buvo nesilaikoma arba nepatenkinamai laikomasi, kodėl jūs nepateikėte e, reikalingos informacijos, kurią turėjote pateikti šitais klausimais e, institucijai, kuri užsima biudžeto patvirtinimu. Dabar dėl biudžeto administravimo. Atsiprašau, ponė Matijus. Jūs praktiškai jau pateikėte 12 klausimų. Galbūt reikėtų, kad juos būtų atsakyta dabar, nes antraip paskui nebus galbūt ne vieno atsakymo jūsų pateiktus klausimus. Gal dabar išklausykime atsakymus į pirmąją klausimų dalį. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū audito rūmams už paramą. Buvo pripažinta, jog yra skirtumo tarp 2007 ir 2008 metų, kad buvo padėta pastangų ir kad mes pakeitėm darbuotojus. Buvo įsteigtas finansų departamentas. Klausimai dėl išlaidų kursams ir seminarams. Atsakydamas norėčiau pasakyti štai ką. Kai mes įdėgėme vieną sistemą, paskui perėjom prie kitos, mes turime aštuonis darbuotojus. Aštuonis. Jie turėjo e, su valstybės narimis rengti šimtus renginių. Ir iš tiesų dirbom tokį darbą, kurio faktiškai neturėjome dirbti. Krūvis buvo didžiulis. 2007 metais dauguma problemų dar pasireiškė 2008 metais. Na, o dabar, kaip jau sakiau, pasikeitimų įvyko reikšmingi. Daugiau darbuotojų atėjo dirbti, atėjo naujas administracijos vadovas, atsirado darbuotojų atliekančių pareigas, ko jų anksčiau nebuvo. Taigi, dabar mes kalbame apie 2007 metus. 2008, 2008 aptarėme, vertinami pažangą pasakydami, kad 2008 jos buvo padaryta, o dabar laikas kalbėti apie 2009. -osius. Tai štai, ką aš dabar ir bandau pasakyti. E, šitas vertinimas, biudžeto vykdymo patvirtinimas vyksta praėjus metų laikotarpį nuo paskutinio įvertinimo, taigi daug kas buvo nuveikta. O dabar pabandysiu visus klausimus atsakyti po vieną, kai dėl kursų ir seminarų, kaip jau sakiau, jie buvo rengiami valstybių narių. Buvo vadovaujamas atskiromis nacionalinėmis taisyklėmis, o kai jūs 2008 pradeda taikyti naujas taisyklės, tai pastebima, kad sunkumų yra. Nei valstybėms narėms buvo lengva, nei mums e, visiškai atitikti tas taisyklės. Jeigu patikrintumėte 2006 metų pirmas 2006 metų pirmas pusmetis buvo lygintas su antruoju ir jau tuo laiko tarp buvo pastebėta, kad pastangos buvo dedamos, kad tiek valstybės narės tengiasi, tiek mes. E, pateikti finansinius dokumentus buvo labai svarbu. Mes turėjome tuos dokumentus renkti kartu su valstybės narėmis. Ir aš, jau saky, ir aš anksčiau sakiau, kad tam reikia laiko. Jeigu pasižiūrėtumėte į įsipareigojimų skaičių, jeigu pasižiūrėtumėte, kiek buvo atlikta neteisingų mokėjimų, tai galėčiau pasakyti, kad pažangos buvo labai pasiekta nemažai lyginant situaciją 2007 metais, kai dėl kursų ir seminarų gali iškilti sunkumų ir ateitie. Norėčiau jums pateikti pavyzdį. Valstybės narės e, visus surenka į sodinimo talonus ir laiko juos savo sistemoje. Ir jie neturi teisės mums to persiųsti. Mes galime gauti patvirtintas kopijas Kartais galime tiesiog gauti raštelį apie tai, kad valstybės narės yra surinkusios tos dokumentus, tačiau mes negalime to e, padaryti. O valstybės narės gali. Jeigu palygytumėte 7 ir 8 metų situaciją ir dabartinę situaciją, 9 metų situaciją, pamatytumėte, kad pritaikę ABAC sistemą turime naujas taisyklės ir įvyko labai rimtų pasikeitimų. Kai dėl konkursų. Apie 15 jų surengėme. 2-3 buvo pakankamai stambus. Didžiausias konkursas buvo paskelbtas ABAK mokymui. Mes kreipėmės į konsultavimo kompaniją, kuri su komisija yra pasirašiusi sutartį. E, buvo pradėtas darbas, mes paprašėme daugiau mokymų, nes e, pasirodė, kad suplanuotųjų nepakaks. Mes prašėme papildomos konferencijos ir štai čia um, auditorumai pamanė, kad reikėtų sudaryti atskirą sutartį tą papildomo seminarų rengimui. Taigi, turi, pasak auditorumų, turėjo būti rengiamas atviras konkursas, tačiau mes manom, kad tai buvo uh, pratesimas tos sutarties, kuri jau egzistavo, prašant iš konsultavimo įmonės papildomos paslaugos, papildomo mokymo. Aš manau, jog tai yra tikrai labai svarbu pažymėti, kadangi kiti konkursai nebuvo kritikuoti, auditorumai neturėjo apie jos neigiamos nuomonės. Kai dėl įdarbinimo. Taip, sunkumų tebe turime. Kaip žinia, Prieš keletą metų aš padariau didžiulę klaidą, kai sutikau su tuo, kad iš mūsų koledžio į oro uostą darbuotojai būtų vežami nemokamai. Olafas taip pat atliko tyrimą šiuo klausimu ir buvo pasakyta, jog negalima e, naudoti turimų lėšų personalo reikmėms. Kai gavome aiškės taisyklės, mes nustojome tai daryti. Mes ėmėmės tų pinigų išieškojimo procedūrų iš asmenų, kurie naudojasi tomis nemokamus transporto paslaugomis. Išieškojome iš visų, išskyrus vieno žmogaus. Ir neturim techninių galimybių to padaryti. Na, gailiuosi, kad buvo priimtas toks sprendimas, aš tą sakiau pernai. Bet tai buvo ne dėl to, kad norėjau panaudoti ES pinigus privačioms reikmėms, tiesiog norėjau padėti darbuotojams, kurie neturi jokios galimybės pasinaudoti viešuoju transportu, pasiekti tą vietą, kurioje mes dirbame. Prieš dviejus metus mes bandėme tai daryti, paskui tą praktiką nutraukėme ir tiesiog norėčiau, kad turėtumėte šią informaciją. Ir norėčiau pabrėžti, kad visas lėšas išieškojome iš visų skyrus vieno žmogaus. Kai dėl transporto šių, šių klausimų problema yra išspręsta. Tiesiog gailiuosi, kad tuomet prieimiau tokį sprendimą, tačiau aš tai padariau, manydam, remdamas taisyklėmis tos sistemos, kurie egzistavo 2006 metais turtas. Mūsų auditorumai kritikavo dėl to, kad ne visas mūsų turtas buvo įtrauktas į registrą tam tikslus skirtą 2007 metais. Dabar mes turime naują registrą ir dabar turime du registrus. Jų funkcionavimas taip pat yra kontroliuojamas. Mes nepraleidome jokio dalyko 2008 metais, tačiau yra du dalykai, kuriuos, du dalykai, kuriuos turime abiejose registruose. Taigi, tebe turime abi sistemas, tai yra tiesa, tačiau dėl to kritikos neslaukim, neslaukim kritikos, kad ką nors praleidom. Tiesiog IT e, sektoriaus reikalai buvo minimi abiejose registruose. Kalbant apie sistemą, nuo sausio 15 praeitais metais mes įdėgėme tam tikrą etikečių sistemą. Ji buvo įvesta ne 2008-aisiais, bet norėčiau sakyti, kad 2008 gruodį ši problema nebuvo išspręsta, bet dabar ji jau yra išspręsta. Dėl Olafo atliekamo tyrimo. Buvau informuotas, kad Olafo tyrimas baigėsi ir kad bus nusiųstas kompetentingoms struktūroms Olafo pranešimas, jų ataskaita. Supratau, kad tai yra tam tikra sistema, kad komisija Olafas siunčia savo ataskaitą ir taip pat suinteresuotai struktūrai, kuri buvo tyriama. Kol kas informacijos dar neturiu, tikiuosi jos sulaukti vėliau. Tikiuosi, kad pranešėjos klausimus atsakiau, jeigu ką nors praleidau, tiesiog galėtumėte dar pakartoti klausimą atsakysiu. Dėja, mūsų laikas numatytas šiam posėdžiui baigėsi, todėl aš norėčiau, kad būtų kalbama labai lakoniškai. Arba, jeigu neturite laiko pateikti klausimams, galėsite juos pateikti e, raštu. Dėl ponios Matijų klausimo, aš norėčiau, kad e, Olafo atstovai raštu atsakytų į tą klausimą, nes e, mes turime kitas septynės likusias minutės skirti kitai agentūrai Frontexui, todėl atsakymai kiti tegu būna patikti raštu. Aš norėčiau Sepolo direktoriui pasakyti, jog, jog atsakymai mūsų visiškai netenkina ir mes norėtume tikrai tikslesnių atsakymų. Dėl Frontexo. E, ir e, jo direktoriui norėčiau taip pat pateikti dėl biudžeto administravimo klausimų. Biudžetas per pastarosius trejus metus padidėjo smarkiai ir parlamentas 2006 ir 2007 metais ir taip pat 2008 metais mes konstatuojam, jog yra daug e, anuliavimų ir perkelimų. Ką jūs manote apie tokią situaciją ir kaip jūs ją aiškinate, ponė direktoriau? Toliau, kaip agentūra susidoros su biudžeto padidėjimais ateityje dėl finansinės pagalbos. 17 milijonų eurų gavo agentūra. Atsiprašau, agentūra sumokėjo 17 milijonų eurų. E, kaip e, jūs galite pakomentuoti tos 17 milijonų eurų? ir ar tos lėšos buvo tinkamai panaudotos 2009 e, metais. Agentūra kalba apie ypatingas aplinkybės, dėl kurių kyla tam tikrų biudžetinių e, problemų, tačiau ar priemonės, kurių buvo imtasi gerinant situaciją, yra pakankamos. Toliau, biudžeto vykdymas 2007 metų. Čia iš tikrųjų iškylo problemų dėl e, tinkamo administravimo, ar e, situacija yra gerinama, toliau bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis. Norėčiau jūsų paklausti, ar e, bendradarbiavimas yra gerinamas ir ar gerinamas biudžeto vykdymo aspektu. Dėkoju. Prieš suteikdama žodį Frontexo atstovui, norėčiau paprašyti Čepalo Frontexo e, atstovų pateikti raštu atsakymus, detalius atsakymus iki e, penktadienio 29 dienos. O dabar, kiek sugebėsite, atsakykite žodžiu. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komitetui bei audito rūmams už puikų bendradarbiavimą. Mūsų darbose tikrai ne pirmą kartą atvykstu pasisakyti čia, šiame komitete. Ta darau dėl įvairiausių priežasčių ir jos yra visiems puikiai žinomos. Manyčiau, kad pranešėjas pateikė klausimai yra pagristi. Norėčiau pirmiausia priminti tai, kad valstybės narės yra atsakingos už išorės sienų kontrolę ir sienų kontrolę. Koordinatoriaus e, vaidmenį Frontex atlieka ir mes dalyvaujame lygiodomis teisėmis su valstybėmis narėmis. Priminsiu, kad E, kurdami šią agentūrą mes rėmėmės trikampiu. Vienas kampas buvo mm, valstybių narių gera valia, toliau antras kampas finansiniai, trečias kampas žmogiškieji agentūros ištekliai. Taigi toks trikampis egzistuoja, mes esame pastatyti ant tokių trijų kojų. Tai reiškia, kad tik padidinę finansinės sąnaudas ar tik E, ar tik padidėję žmonių skaičių, ar be geros valios iš valstybių narių pusės, vargiai galėsim užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Čia pirmia, pirma. Antra, pažymėsiu, jog biudžeto samoningumo lygius išaugo, mes vadovaujamės e, ger, gerą finansinę valdymo praktiką, žinome, kokios yra problemos, žinome, e, kokias problemas savo ataskaitose mini audito rūmai. Dar suvokiame, kad egzistuoja sąskaitų negavimo iš valstybių narių problema, be to yra problema dėl atidėtų ar atšauktų renginių. Taip pat jūrų e, srityje kyla problemų su biudžeto įgyvendinimu, kadangi dėl oro m, prastų sąlygų laivas ar negali išplaukti, ar lėktuvas pakilti ir atlikti tam tikrų veiksmų. Nėra sąskaitų. Pasakysiu, kad daugiau nei 10 milijonų eurų mes per savo rankas perleidome nuo agentūros darbo pradžios 10 milijonų, už kurias, e, kurių nepatvirtino valstybės narės, e, pateikdamos e, sąskaitas ar sąskaitas faktūras. Dažniausia tai yra nežymios išlaidos, dauguma jų yra tokios nedidelės, kad valstybės narės tikrai nemanė, kad reikia jas pagrindžiant atsiųsti e, sąskaitas. Nepaisant to, reikia pažymėti, kad e, Frontex biudžetas e, buvo padidintas 30 milijonų eurų. Didėjimas buvo regimas pastarojus metus. Ir 30 kažkur procentų išaugo praeisiais metais biudžetas, iš viso siekia 70 milijonų eurų, ką mes su tais pinigais nuveikėme, padidome 93 procentais e, organi, mūsų agentūros veiksmų skaičių. Taigi 93 procentais daugiau operacijų buvo įvykdyta. O dėl e, treniravimo, mokymo veiksmų 110 procentų išaugo apmokymų skaičius, taigi trigubai daugiau lyginant su apstatais metais. Čia mes susidurime, aišku, su papildomomis problemomis. 30 milijonų eurų buvo gauta antrojoje metų pusėje, todėl buvo paprasčiausiai neįmanoma suplanuoti bei pradėti veiksmus, kurie turėjo būti finansuoti iš tų lėšų einamaisiais fiskaliniais metais. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėlgi biudžetas buvo įgyvendintas vos 51 procentų, tačiau noriu dabar pranešti gerų naujienų. Mm, pažvelkime į C8 fondą. Ten perkelimų lėšų skaičius yra pakankamai didelis iš 8 į 9, į 9 metus. Taigi tame fonde 8 metų biudžeto įsisavinimas siekia 83 procentus. Manyčiau, tas rezultatas yra pakankamai geras. Problema yra ta, kad visi įveikiai turėjo įvykti einamaisiais fiskaliniais metais, jokių perkelimų vis dėlto negali būti. E, pranešėja paklausė apie išimtis. Iš ties aštuntaisiais metais mes turėjome 166 išimtinius atvejus, e, tai atspindi maždaug 20 milijonų eurų. Daugiausia tai susijęs su valstybių narių jūrinėmis operacijomis. Mes apgalvotai susitelkėme ties šią sritimi. Gera naujiena yra ta, kad devintaisiais metais išimtinių atvejų skaičių sumažinamo per pusę, o jų vertė piniginė išraiška sumažėjo net 85 procentais, maždaug 3 milijonai eurų. Taigi tai yra geros naujienos. Dar keletas žodžių prieš atsakant į konkrečius klausimus. Devintaisiais metais biudžeto, biudžetas buvo įgyvendytas 61 procentu, taigi 10 procentų geriau nei ankstesniais metais. Kaip jau minėjau, stipriai pagerinome E, išimčių klausimą, taip pat 70 procentais e, padidome operacijų skaičių, o apmokymų skaičius išauko 11 procentų. E, Tomis priemonėmis, kuriomis mes skatiname valstybės narės aktyviau dalyvauti, aktyviau bendradarbiauti, tą darome mes mm, pagrindę per agentūros valdybą. Ir to viso tikslas e, pasiteisina ir tas atsispindi ir iš biudžeto e, įgyvendinimo pusės. Dar norėčiau pasakyti, kad e, mes aktyviai bendradarbiavome su e, jėgos struktūromis, teisė e, saugos struktūromis. Iš ties tai yra pakankamai patikimi partneriai. Mes kiek kitokią interpretaciją turime dėl finansinių instrumentų, kurie yra tinkami, o kurie ne. Bet to audito rūmai pareiškia, kad vienašalės priemonės yra nepriimtinos, todėl mes e, pakeitėme sistemą bei vienašalių išmokų, vienašališko finansavimo tikrai nebeteikėme. Išimčių klausimą jau minėjau, valdymo sistema, ją išsamiau aptarsiu savo atsakymę raštu. Kaip jau minėjau, aštuntieji metai tikrai buvo geresni už septintuosius, o devintieji metai daug geresni nei aštuntieji metai. Visą tai leidžia man teikti, kad išaugęs biudžeto panaudojimo procentas e, gerai atspindi tai, kad agentūra jau pakankamai subrendusi. Ačiū. Grazie, nell'attendere i vostri. Dėkuoju kad pateiksite detalius e, atsakymus e, raštu. Dėl Olafo jau kalbėjome. Dabar dėl kito darbo tvarkės e, punkto žodis auditorumų atstovui. Want... Ačiū. Tiesiog norėjau dar kartą pabrėžti, kad finansavimo sprendimų atvejai nebuvo mūsų laikomi neteisingais ar pažeidžiančiais teisės aktus. Mes tiesiog atsižvelgėme į esame teisinę sistemą ir paprašėme ištaisyti situaciją. Grazie. Dėkoju. Jeigu nėra pastebėjimų dėl šio darbo tvarkės punkto, periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto, šešto punkto. Prašom. Atsiprašau, mane sudomino štai kas. Maniau, kad pranešėja taip pat klausinėjo apie Olaf. Man įdomu, ar mes grįšime prie šio klausimo, kadangi e, dar yra SEP atstovas, būtų įdomu išgirsti jų poziciją. Ehm, Aš jau sakiau, bet galbūt jūs negirdėjote, kadangi mes neturime laiko turime baigti pusę septynių, Olafas atsakys raštu į e, pranešėjo klausimą iki 29 dienos. Tačiau jeigu dar per vieną minutę, jeigu per vieną minutę sugebėtų Olafas atsakyti, tai galėčiau suteikti dabar žodį, jeigu užteks vienos minutės. Oui, remercie, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gal minutės 30 man reikės. E, Aš manau, kad įmanoma labai greitai pateikti atsakymą. Dėl Frontexo mums neiškyla ypatingų problemų. Dėl Sepol. Sepol. Tai galiu pasakyti, kad Olafas pradėjo tyrimą 2008 m. birželio 19 d. remdamasis tą informaciją, kuri buvo e, pateikta JAS ir paskui patvirtinta audito rūmų pažeidimai, kurie buvo konstatuoti abiejose institucijose. Jūs puikiai žinot, kokie tai yra pažeidimai, priedė jie išvardinti. Ponas e, Doranson beje priminė šitos aspektus ir sakė, kad situacija e, dabar e, gera, tačiau vis dėlto buvo daug įvairių pažeidimų. Tas tyrimas buvo atliktas labai greitai, kadangi įvairiose srityse buvo gana didelis skaičius e, pažeidimų, assets, kaip sakoma, sako kalbėtojas srityje, buvo taip pat e, pažeidimų dėl prieimimo į darbą. Praktiškai buvo pažeistos, grubiai kalbant, visos taisyklės numatytos finansinėme reglamente. Mes baigėme tą tyrimą 2009 m. gruodžio 1 dieną. Tad šita byla yra baigta ir labai greitai, reikia pasakyti, užbaigta. Dabar medžiaga yra perduota tiems asmenims, kurie turi teisę gauti tą medžiagą. Tai yra dabartinės valdybos pirmininkui, Sepolo valdybos pirmininkui, Europos komisijos e, generaliniam E, sekretoriui ir taip pat e, nacionalinėms teisės saugos e, struktūroms Junktinės karalystės. Kitiems asmenims medžiaga yra nepateikta. Olafas yra ne disciplininio pobūdžio struktūra ir kuomet ponas Doranson kalbėsi su institucijomis, kurios gavo tą medžiagą, tai jisai galės įvertinti e, situaciją ir jisai puikiai žinos, kokios yra jo, jo teisės. Aišku, padėtis gerėja, reikia tai pasakyti, tačiau Olafas yra ne audito rūmai ir mūsų tikslas yra nepasakyti, kad situacija gerėja ar negerėja, nors mes labai džiaugiamės, kai situacija gerėja. Paprasčiausiai mes konstatuojam, ar yra pažeidimų ir nurodom, kokie tai buvo pažeidimai. Bet aišku, situacija gerėja. Tam tikros procedūros buvo parengtos taisant tos pažeidimus, biudžeto vykdymo patvirtinimas buvo suteiktas, tad na, Olafo požiūrių situacija teigiamai vystosi. Šiaip, kaip sakiau, e, tyrimas jau atliktas ir medžiaga yra įteikta e, kompetentingoms struktūroms. Dėkuoju Dabar šeštas punktas, punktas Europos investicijų bankas 2008 metų metinė ataskaita. Iš karto perdodu žodį auditorumo atsakingam nariui Igors Lundboršs. Uh, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus parlamento nariai. Tikrai labai susidomėjęs perskaičiau pranešimą, kurį parengė ponas Deutsch. Aš norėčiau poną pranešėją pasveikinti su parengtu dokumentu. Jis paliečia visus svarbiausius klausimus, visas didžiausias problemas. Ypač e, man krito į akį trys aspektai, trumpai apie juos paminėsiu. Būtinybė e, sukurti atitinkamą bankinę priežiūrą. Tuomet, kai ES tampa viena iš bankų akcininkių, tokia situacija reikia tinkamos priežiūros. Antra, susirūpinimo pakartojimas e, dėl Europos investavimo fondų. Nepamirškime, kad e, e, projektai yra finansuojami iš mokesčių mokėtojų lėšų, todėl tikrai būtų naudinga tokiems, e, tokiams investicijams pritaikyti biudžeto patvirtinimo procedūrą. Tiek turiu pasakyti šį pakankamai jau vėlų vakarą. Ačiū. Relatorė, onorevole Deutsch, prego. Dėkoju. Žodis Valandoč, pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš ties, gerbiami komiteto nariai, vėlus jau metas, todėl norėčiau pasakyti vieną pakankamai garsę frazę Vengrijos parlamente. 19 metų aš ten dirbau ir tuomet, kai pritrūkdavo uh, laiko diskusijoms pranešėjas pasakydavo, kad parengtas pranešimas kalba už save, nieko neturiu prie jų pridurti, todėl pasinaudosiu dar kartą šiais žodžiais. Mano pranešime yra viskas pasakyta, jis kalba pas už save, visos pastabos, kritika ten įtraukta. Norėčiau padėkoti komiteto darbuotojams už pagalbą padėkoti visiems kolegams, kurie prisidėjo prie šio dokumento parengimo ir Europos investicijų banko darbuotojams. Ačiū Jums už sutiktą pagalbą. Honorevole Čatsi Markakis. Ponas Kacimarkakis, ačiū. Iš ties e, ponas pranešėjas padarė daug gero, iš ties banką reikia pagirti, daug kas gero padaryta, pasirinktas teisingas kelias. Džiugu, kad bankas atsižvelgė į mūsų e, rekomendacijas. Vienas aspektas, apie tai kalbėjo ir audito rūpai, tai Europos vystimosi fondas ir mokesčių mokėtojų e, pinigai. Mes laikomės nuomonės, kad e, mokesčių mokėtojų pinigai yra leidžiami be jokios kontrolės, todėl norėčiau pono pirmininko, pra... pirmininko numatyti, kad pakviesti ministrą iš e, pirmininkaučios valstybės. Žinome, kad taryba bando kaip įmanoma plačiau viskam vadovauti, o Vokietijoje yra nauja e, vyriausybė, naujas vystimosi reikalų ministras. Jis buvo vis, jau senai pasirengęs atvykti pas mus, e, pasikalbėti, todėl būtų gerai, kad atvyktų ministrai ir pristatytų savo poziciją. Žinome, kad gausios diskusijos dėl investicijų banko vyks ateityje, įsigaliojus Lisabono sutarčiai situacija iš esmės keičiasi, taigi diskusijos dar mūsų laukia, dabar sveikinu pono pranešėją, kadangi jo pranešime yra išvardinti beveik visi svarbiausi dalykai. Dėkui, panas Kalfi. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai pritariu pono Deutsch pranešime. Yra daug svarbių klausimų, mes juos jau esame aptarę, jie yra susiję su Europos investicijų bankų veikla. Tiesiog norėčiau priminti, kad po, dirba tokio pono komdesijų komitetas ir vasario 15 E, šis e, komitetas ar komisija pateiks ataskaitą apie Europos investicijų banką. Vasario 25-ąją parlamente vyks diskusijos apie šią ataskaitą. Žinau, kad egzistuoja įvairiausios nuomonės apie tai. Taigi, kalbant apie visus tuos svarbius dalykus, e, nepamirštant pono Deutsch pranešimo, turėtume galvoti apie viską O kalbant apie pranešimo patvirtinimą, reiktų e, viską suderinti taip, kad mes galėtume aptarti visus einamosius klausimus ir visus klausimus, kurie yra iškilę. Tai būtų gerai, ačiū. La rândul meu vreau să salut proiectul domnului e, Deutsch, dar e, aș vrea totuși să spun că a fi fost foarte relevant. Ačiū în raport să existe o evaluare a felului în care programele de asistență tehnică. Dėkuoju. Techninės. Aš norėčiau pakalbėti apie naujų programų įtraukimą, tokių kaip uh, Elena, būtent šitos ekonominės krizės kontekste ir Lisabonos darbo tvarkės kontekste nes kai kurios iš tų programų buvo sustabdytos dėl krizės. Norėčiau paklausti, kiek čia yra naudojamas rizikos pasidalymo instrumentas e, remiant e, inovacijų projektus. Panas Vauer. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi finansavimas ateityje bus griežtinamas, turėtumėme panagrinėti projektų finansavimo mechanizmus visoje ES. Jasmine Jessica, Elena yra puikus projektai. Jeigu pažvelgsime atidžiau, Jasmine Jenica, Jeremis tikrai pateisino dėtas viltis. Būtų galima pagalvoti ateityje, ar šios dvi svarbios sistemos buvo įvertintos. Tai ir gerai, tačiau jūs nekalbate apie Jessicos projekto ateitį tačiau tai yra svarbus finansavimo mechanizmas daug kam. Todėl būtų gerai nepamiršti, jog Jessica projektas vėl bus pradėtas vėliau šiais metais, reiktų tą paminėti. Tikrai norėčiau, kad Jessica projektas būtų e, minimas pranešime, taip pat nepamirštant Jeremy ir Jasmine. Köszönöm szépen a kollégát. Ačiū, mėly kolegos, už išsakytus komentarus, už patarimus. Ponas pirmininkas labai nuosekliai bandė laiku užbaigti posėdį, jau vėluojame keturias minutės, tikrai nenori pignaudžiauti nei vieno iš mūsų laiku. Visi užduoti klausimai į juos tikrai galėsime atsižvelgti tuomet, kai teiksime pakeitimus. Labai svarbu yra išsakyta mintis, kad paraleliai su mano pranešimu reiktų nepamiršti ir kitų vykstančių procesų Tikrai pabandysime atsižvelgti į gerbiamo kolegos e, pasiūlymą, tuomet, kai rinksime galutinę pranešimo versiją, bei pateiksime ją parlamentui. O kalbant apie e, atskiras programas, iš ties yra tikrinamas šių programų efektyvumas. E, Teikiamas tiek dabartinių, tiek ankstesnių programų efektyvumas. Aišku, į tai atsižvelgsime, kartu parengsime pakeitimus. Ta bus įmanoma padaryti ir per diskusijas plenarinėje sesijoje. Ir tokiu būdu galėsime sėkmingai baigti savo darbus plenarinėje sesijoje. Termine proposto per gli emendamenti alle ore 12 dell'11 febbraio. Dėkuoju. Iki 11 dienos vidurdienio galima pateikti pakeitimus. Rytoj susitinkame pusę keturių. Dėkuoju uždėmesi.